So, good morning, ladies and gentlemen. Ponas ir ponai, ponas Buzek e, turi kitą labai svarbų susitikimą, todėl šiek tiek vėluos ir jis prašė manęs um, jį pakeisti tol, kol jis ateis. Taigi norėčiau pradėti šio dienos, šios dienos posėdį ir pirmasis darbuotvarkės būtų punktas yra darbuotojų tvirtinimas. Dokumentas yra jūsų dokumentų pakete. Norėčiau informuoti, kad 12 ir 13 mm, darbotvarkės punktai buvo sukeisti vietomis, o šiaip daugiau nėra pakeitimų. Ar kas nors turi pastabų dėl mm, darbotvarkės? Atrodo, kad ne. Tuomet darbotvarkė yra patvirtinta. Norėčiau pereiti prie antro klausimo, tai yra e, paskutinio posėdžio protokolo tvirtinimas ir posėdžio protokolai yra jūsų dokumentų pakete. Posėdžiai vyko balandžio 14 ir 20 dieną. Ar kas nors m, mm, turi pastabų dėl šitų m, e, posėdžių protokolų? Atrodo, kad ne. Taigi tvirtinami ir posėdžio protokolus. Ir šios dienos e, tema yra Europos energetikos sąjungos kūrimas. Ir Man labai malonu kreiptis į pranešėją Mariko Grubarčik iš ECR frakcijos, pristatyti jo savo pastabas ir tuomet e, galės šešėliniai pranešėjai pasisakyti. O po to e, ponas Prit iš Envi taip pat pasisakyti. Taip, kaip ponia Grubačia, prašome žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau perėti prie savo gimtosios kalbos. E, labai dėkui. E, visų pirma, norėčiau padėkoti ir pasveikinti komisiją, kuri rengia išvadas e, energetikos sąjungos skūrimo klausimais ir tai turėtų būti pagrindinis elementas mūsų darbo, jeigu kalbėsim apie energetikos, energetinį nepriklausomumą energijos tiekimas į vidaus rinką, bendradarbiavimas ir visų pirma e, gyventojų saugumas, kalbant apie energijos tiekimą, saugų tiekimą. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad dokumentas yra jau parengtas ir tai yra tasa iki, šių, iki šiol pateiktų dokumentų, kaip yra energetikos paketas arba reglamentai dėl dujų tiekimo pagal 2020 dokumentą ir mes tiesiog einame vieną kryptimį. Na, kas svarbiausia, visų pirma reikia pasakyti, kad ES importuoja 66 procentus dujų, 90 procentų naftos žaliavos, žalivinės naftos ir tai yra milijardas eurų kasdien, kasdien. Tiek mm, yra skiriama energijos kaštams išlaidoms. Ir tai yra didžiausias, didžiausi kaštai, didžiausias kainas, kurias moka e, Europos Sąjunga. Ir ji yra didžiausia energijos rinka pasaulyje. Ir mums tai yra didžiulis iššūkis Daug valstybių Europos Sąjungoje priklauso nuo tiekėjų iš rytų, visų pirma, iš energijos tiekimo ir, aišku, pirmiausia, dujų, gamtinių dujų iš, tiekimo iš Rusijos. O kitos valstybės narės yra priklausomas nuo Šiaurės Afrikos valstybių. Kalbu apie nestabilius šaltinius ir sprendimų ieškojimą, kurie stabilizuotų tiekimą į Europos Sąjungą ir kad tiesiog išnyktų tie didžiuliai rinkos sviravimai. Elektros energijos kainos, palyginus su kitomis valstybėmis, yra daug aukštesnės Visų pirma, jeigu kalbėsim apie jungtinės valstijas, tai ES turi dvigubai didesnės energijos kainas ir jeigu kalbėsim apie Kiniją, tai panašiai ir panašiai kalbant apie Indiją. Ir kalbant apie gamtinės dujas, ES kainos ES yra aukštesnis, palyginus su Amerika, na, nuo dviejų iki keturių kartų. Kai kuriuose valstybėse šita kaina yra dar didesnė, dar aukštesnė. Ir tai yra dėl to, kad mes ir toliau esame priklausomi išimtinai nuo vieno tiekėjo. Taip pat verta paminėti, kad energijos, elektros energijos kainos namų ūkiams apmokestinami 2012 metais, 2013 metais išaugo 5 procentais. Visų pirma, strategija, apie kurią šiandien kalbam, kurią turim priimti, tai turėtų e, sėtis su sąjungos e, nuos, e, staties nuostatomis. Kalbant apie energijos e, kaštų krepšelį įvairiose valstybėse narėse, tai yra priklauso nuo jų sprendimų ir tai e, yra nuostata, kurios mes turim laikytis. Kokia turėtų būti forma Europos Sąjungoje, e, kokios nuostatos buvo priimta šitame pranešime. Visų pirma, forma, tvarka turėtų e, būti susijusi su energijos teikimo šaltinių diversifikavimu, o jeigu kalbėsim apie mūsų rinką, tai visų pirma turime vystyti e, tarp valstybinių jungčių e, vystimą, e, vien, ne vien tik tai kalbant apie elektros energiją, bet ir gamtinės dujas. Ir tai yra nepakankamai finansuojama, nepakankamai investuojama į šitą, šitą sritį ir rinkos nepriklausomybė visų pirma turi remtis um, naftotiekių, e, vamzdino nepriklausomumu. Ir aišku, bus priimti atitinkami e, sprendimai ir bus priimtas atitinkamas direktyvos. Komisija, Europos komisijos vaidmuo yra koordinuoti šį projektą regioninių lygmenių, kad būtų priimtas sprendimas, kuris iš vienos pusės bus priimtinas priimamas, arba, o iš kitos pusės turi užtikrinti valstybių narių veiklą krizės atveju ir vykdyti veiklą avarinių atvejų, jeigu po krizės ištiktų kažkokia avarija. Tai yra sritis, kuri visų pirma susipaliečia infrastruktūrą ir vystimasi tarp valstybinių e, jungčių vystimasi, o kitas rytis tai yra dėrybinės rytis, nepaprastai svarbu. Jeigu sudaromas, sudaromi susitarimai tarp Europos Sąjungos valstybių, kurie palieka didžiulės spragas, jeigu kalbėsim apie sprendimus, sprendimų prieimimą ir sėkimą išeliminuoti visas, na, tokias nepatikimas klauzulės, kurias e, tiesiog siekia prakišti trečiasis valstybės, ypač e, kalbu apie tas valstybės narės, kurios priklauso nuo vindėlio tiekėjo. Čia komisijos vaidmuo yra, turi būti nepaprastai kūrybiškas. Tai yra remti valstybės narės, kurios nori e, savanoriškai pradėti dėrybas dėl sustarimų dėl energijos tiekimo, aišku, tai turėtų atitikti vidaus rinką, e, jo vidaus rinkos taisyklės ir taip pat e, pasaulinės prekybos organizacijos reikalavimus. Čia kalbu apie pasitikėjimą, apie, info, e, apie jautrios informacijos teikimą, nes tai yra stritis kurią mes neprivalom užsiimti, bet apskritai visa dėrybinė sritis turėtų būti parengta ir ją turėtų įgyvendinti ir tvarkyti Europos komisija. Tai aišku yra susijęs su starimu skaidrumu ir siekimu priimti kažkokius neaiškius sprendimus, kuriuos galima būtų paskui realizuoti. Aišku, čia komisijos dalyvavimas dėrybinėme procese ar esant pavieniems valstybėms ar valstybių grupėms, kurios nori priimti būtent tokius dirbinius sprendimus. Taigi visas sąrašas yra siūlomų nuostatų ir sprendimų e, dėl, dėl šitų energijos teikimo susitarimų, kurie turėtų būti kaip saugiklis valstybėms narėms nuo įvairių neigiamų praktikų ir taip pat pakeis dabartinę tvarką, dabartinę formą tų susitarimų, kurie nėra vienašališki, bet juos gali vertinti individualiai tik tai valstybės narės. Tie susitarimai turi, yra įvairių labai skirtingi, juos reikia unifikuoti. Aišku, jeigu yra tokia valstybių narių valia ir jų noras, savanoriškas noras pradėti dėrybas. Dar kartą kartoju apie jautrius duomenys, kurie negali būti skelbiami, tačiau likusi dalis, kiek tai yra susijęs su susitikimais ir jų um, apimtimi, jų sustarimų pobūdžių, sprendimai turėtų būti viešai skelbiami ir prieinami internete ir jie turėtų būti įeinami visuomenės nuomeniai tam, kad tai būtų kuriama skaidrumo erdvė, skaidrus tarimai, kad tai būtų pagrindas vienodam traktavimui, vienodam, e, vienodam požiūrį į valstybės narės. Ir e, toliau dėl Europos Sąjungos. Dar vienas aspektas tai yra diversifikacija, įvairinimas jau kalbėsim apie energijos teikimo šaltinius. Ir čia tiesiai. Priimta nuostata remiasi ta nuostata, kuri dabar yra įgyvendinama Junktinėse valstijose. Mes esame e, valstybėmis, kurios tiesiog konkuruoja, tiesiog konkuruoja ir tai mm, yra aiškiai nustatyta strategijose. Mes e, konkuruojame su jungtinėmis valstybėmis, nes norime pasivyti ir pralenkti jų gyvenimo lygį ir e, remdamiesi būtent mano minėjimais sprendimais. Taigi tie sprendimai, kurie buvo priimti, e, siekia nediskriminuoti, aš dar kartą pabrėžiu, nediskriminuoti jokių energijos šaltinių, tai turi būti energijos krepšelis, kuriame yra ir konvenciniai ir nekonvenciniai, iškastiniai e, šaltiniai, brandalinė energija, atsinaujanti šaltimai. Visi trys elementai turėtų būti energijos sąjungos pagrindu, kadangi tik tai šiuo pagrindu mes galėsime užtikrinti tvarę ir nepriklausomą nuo krizių tiekimą. E, visą laiką energetikos sąjunga turėtų būti turėtų siekti e, šaltinių įvairovę, e, siekti įvairesnių šaltinių. Dabar kol kas taip nėra, bet vėlgi tai yra e, Europos komisijos vaidmo sudarant susitarimus ir siekiant sudaryti sutartis dėl eksporto, dėl naftos ir dujų, gamtinių dujų tiekimo ir taip pat yra Šiaurės ir Pietų Amerikoje daugybė šaltinių ir tai yra didžiulė galimybė, importų galimybė. Bet visa tai jau e, ateities reikalas, aš atsiprašau, bet kad jūs jau daugiau negu 12 minučių kalbate, tai aš labai atsiprašau, atsiprašau, ponė pirmininkė, man nepasakyta, kiek galiu kalbėti, tai dar turiu porą dalykų, kurie nepaprastai svarbus Na, aš labai porą minučių, paprašysiu porą minučių. Pirmiausia, tai energijos vidaus, vidaus energijos rinka, apie kurią kalbėjau. Taigi, turi būti susijęta su šaltiniais, kurie priimtini visoms ES valstybėms. Aišku, jeigu kalbėsim apie veiksmingumo, energetikos veiksmingumo sritį, tai vėlgi nepaprastai svarbu. Energetikos veiksmingumas turi visų pirma būti susijęs su naujais sprendimais, taupumo sprendimais ir tai visų pirma yra e, susijęs su vartojimu. Čia kalbu visų pirma apie e, statybos sektorių, e, teikdamas, kad negalima įvesti per daug e, griežtų e, reikalavimų, tai yra vėl per didelis reikalavimas bus. Ir tai e, tik tai su apsunkina energijos veiksmingumo proceso gyvendinimą. Taigi visų pirma, tai yra susijęs su tokiamis sritimis kaip uh, pagrindiniai parametrai, tik reikia nustatyti bendrus vartiklius, pavyzdžiui, e, šilumos tiekimo e, apribojimus, bet nekalbėti apie technologinius sprendimus, nes tai bus tik tai neigiama įtaka padaryta. Ir paskutinis dalykas, tai aišku, yra e, kurti ūkį, kur būtų mažai išmetimų. E, Ir visų pirma, man pasakysiu, kad dekarbonizacija e, yra jeigu kalbėsim taip neutraliai, tai gali būti, e, gali pasiekti tai, kad išauks energijos vartojimas, taip pat biznio verslo bėgimas į kitas šalis, e, kuria bedarbystė ir tai taip pat sukelia E, skurdą. Tai reikėtų tai atsiminti, apie tai kalba ir komisija, kad įgyvendinus e, tokią klimato politiką reikia užtikrinti, kad tam tikros visuomenės grupės nepradės mokėti už elektros energiją. Tai tiesiog neleistina, tai neleistina. Energetikos sąjungos tikslas yra pateikti sprendimus, kurie bus priimtini visiems valstybėms ir aš tai tiesiai rašau, reikia mažinti 20 procentų energijos kainas, kaip, kadangi išauks 2020. 20, ir tai bus 20 procentų CO2 sumažės, 20 procentų sumažės išmetimai apie iškastinį kūrą kalbant ir 20 procentų turi mm, padidėti mm, pramonės dalyvavimas iki 20 metų, tai vėlgi energijos kainas reikėtų sumažinti 20 procentų tam, kad būtų tinkamai. Dėkuoju ponė pranešėjui apie tai, kad jis pristatė visus aspektus savo pranešimo, o dabar mm, frakcijų vardu pirmiausia EPP atstovas Andrės Gilgas. Prašome, žodis jums. Amen. First of all, I'd like to... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poro Grabalčikų sunku darbą. Tikrai labai vertinu, kad per tokį trumpą laiką jis parengė pirmą pranešimo versiją ir jau pradėjom kalbėti apie konkretų pasiūlymą. Energetinė sąjunga gana nauja savoka, tačiau visos tos priežastys, dėl kurių apie tai kalbame, yra jau seniai žinomas ir Komitetas ne vienerius metus svarsto šias problemas. Taigi aš manau, kad e, ta prasme mes turime platų sutarimą daugeliu temų, nors esame ir tam tikrų vietų, kur nuomonės įsiskyrė. Kalbant apie APP e poziciją, e, norėčiau pirmiausia akcentuoti tai, kur mes sutinkame. Iš tikrųjų, tai reikia kalbėti apie tos pagrindinius ramščius, tai yra mm, tiekimo e, užtikrinimas, e, tvarumas ir ekonominis atsipirinkimas. E, visų pirma, ekonominė aplinka yra tokia, kad dabar daug kas, daugelis šakų stagnuoja ir tas pakerta ES konkurencingumą. E, reikia didinti šitą konkurencingumą, kad būtų kuriamas darbo vietos ir mažesnės energetinės, energetinės kainos be abejo yra būtina prielaida tai padaryti. Globalizuotame pasaulyje mes turime užkirsti kelią, taip pat ir e, anglės junginių patekimo į atmosferą. sferą Toliau infrastruktūros vystimas, geresnis infrastruktūros išnaudojimas taip pat turi būti palaikomi. Reikia priminti, kad um, iškaisnis kuras, nors ir e, jo vaidmo mažėja, vis dar vaidina gana svarbu vaidmenį ir vaidins per temiausią ateitį Europos energetinėje rinkoje. Europa ėmėsi lyderio vaidmens kovodama su klimato kaita ir kurdama mažai anglės junginių išmetančią ekonomiką. Ir be abejo, mes turime ieškoti pačių efektyviausių būdų, kaip sumažinti priklausomybę nuo iškasnio kūro e, ir kaip prisidėti prie šitos e, mažai anglės įskiriančios ekonomikos plėtros. Ir dėl to labai svarbu e, skatinti tinkamas iniciatyvas, ypatingai pastatuose, kur, kurie atsakingi už apie 40 procentų, maždaug 40 procentų visų energetinių sąnaudų. E, labai svarbu gyventi veiksmingą šildymo strategiją. Taip pat e, palaikyti ir e, plėtoti atsinaujinčią energetiką, energetinės taupimo priemonės ir panašiai. E, labai svarbu, kad kiekviena valstybė narė pilnai gyvenintų jau egzistuojančius teisės aktus, ypatingai trečiąjį energetinį paketą. Na ir galų gale keletą žodžių dėl konkretaus pasiūlymo. Atsižvelgdami tai, kas buvo pasakyta, mes turime stiprinti konkurencingumo ir tvarumo aspektus dokumente tam, kad tekstas būtų labiau subalansuotas. Taip pat EPP e gana skeptiškai vertina e, idėją e, e, prisirišti prie tam tikrų kūro rušių, sakykime, anglės subsidijavimas e, iš tikrųjų yra neprimtina alternatyva. Na, kol kas iš mūsų pusės tiek ir ačiū, nepirmininkė. Dėkuoju, toliau. SRD frakcijos vardu, panas Nato. Ačiū pirmininkė, taip pat noriu padėkoti ponui Grubačiš už jo nuveiktą darbą. Nors mūsų pirmasis įspūdis perskaičius jo pranešimą yra toks, kad esama didžiulių skirtumų tarp komisijos išdėstytų minčių jų komunikate ir jo tezių šią temą. E, jo pranešime tarsi nukrypstama nuo pozicijos, kurią nustatė ir parlamentas, ir komisija. Labai trumpai norėčiau pasakyti, su kuo labiausiai nesutinku, nors sutinku su ta dalimi, kur kalbama apie tam tikrus simptomus kuriuos reikia eliminuoti, kuriuos reikia gydyti. Bet kalbant apie pasirinktą terapiją, taip sakant, gydimo metodus, mes tikrai laikomės kitos nuomonės. Savo pranešime pranešės kalba apie tos penkis pagrindinius ramščius, kuriuos išdėstė komisija. Netiek jau daug kalbam apie tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, netiek daug apie dekarbonizavimą, Visa dalis, kuri skirta energetiniam efektyvumui, e, nukreipta ir akcentuoja visiškai kitus dalykus. Ir daug kas iš to, kas buvo pasakyta, iš tikrųjų skiriasi nuo to, ką šiaip jau teigia parlamentas ir ką sako komisija. E, jie žengė reikšmingų žingsnių į priekį ir aš manau, kad mes šiuo atveju turėtumėm tik tai tobulinti tos laimėjimus, o ne dabar žengti žingsnį atgal. Aš tikiuosi, kad palyginimai ir skirtumai tarp įvairių politinių frakcijų leis galų galę mums pasiekti bendros pozicijos. Ir atskaitos taškas turėtų būti komisijos pasiūlymai, komisijos pozicija, o tik po to turėtų būti plėtojamas įvairios temos, būtent e, remiantis to, kas buvo pasakyta ir iš parlamento tribūnas vienas iš kertinių dalykų. Mes siekime integruotos sistemos, integruoto energetinės sistemos valdymo, o ne sukurti kažką tokio, kas e, apimtų eilę sutarčių tarp atskirų valstybių, e, kur kiekviena valstybė būtų visiškai autonominė. Jeigu siekiame tokio bendro tikslo, turime nustatyti ir e, bendrus uždavinius, sukurti tam tikras energetinio valdymo institucijas ir turime remtis tais penkiais ramšiais. Tai yra energetiniu saugumu, mažais energetinių šaltinių kaštais, kuriuos taip pat reikia užtikrinti Europoje, taip pat nepamiršti labai svarbių aspektų, tokių kaip e, šiltname efektą sukeliančių dujų išlakos atmosferą, e, kas prisideda prie klimato kaitos, taigi turime kovoti, mažinti klimato kaitą. Ir nekarta, ne vienoje rezoliucijoje yra kalbama apie dekarbonizavimą, energetinį efektyvumą ir energijos taupimą, taip pat energiją vartojančių sistemų efektyvumo didinimą. Ir panašios mintis visur sukasi. Taigi norėčiau visiem kolegom, taip pat ir pranešėjai pasakyti, kad mes turbūt turėtumėm pasistengti ir vis tik tai prieiti prie vieningos kažkokios tai bendros nuomonės. Dabargi egzistuoja didžiulė takoskira. Ačiū toliau, panas Petušen, Aldi vardu. Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešėjai už darbą įdėtą į šį pranešimo projektą. Ir akcentuosiu keletą pagrindinių tezių, E, kurios yra mums svarbios, mes turbūt teiksime pakeitimų ir toliau norėsime darbuotis prie šio teksto. Taigi, tekste teisingai pastebėta, kad reikia kurti tikrą Europos e, vieną bedarinką energetikos sektoriui. Ir e, reikia sumažinti energetinių šaltinių kaštus, mažinti priklausomybę nuo iškastinių šaltinių, daugiau orientuotis į atsinaujančius šaltinius ir tokiu būdu pasiekti ekonominio efekto. Tačiau, kai kalbame apie reguliavimo ir nereguliavimo barjerus, kurie egzistuoja tarp dabartinių energetinių rinkų ir taip pat kuriant ir, ir taip pat bendros infrastruktūros sukūrimas yra bene esminiai žingsniai, esminės prielaidos, tačiau turime žengti toliau. Mes turime e, įtraukti valdymo instituciją, sukurti valdymo modelį, nes be tokio valdymo modelio uh, E, kadangi mes nemažai šiame komitete kalbam apie ESA ir ISO. E, be šitokių koordinuojančių institucijų mes nesugebėsime sukurtas bendros e, vienos rinkos ir reikia pabrėžti, kad parlamentas čia turi turėti savo vaidmenį. Ypatingai jeigu kalbėsim apie iniciatyvas, kurios patenka po energetinės sąjungos skiečių. Taigi mes turime pradėti svarbu dialogą su kitom Europos institucijom, kaip jos vykdo savo tikslus, e, ypatingai ten, kur kalbam apie tarpusavę sąsajas ir jungtis. Taip pat projekte daug kalbam apie mūsų energetinės rinkos e, tvarumą, darnumą ir efektyvumą. Efektyvumas, darnumas dažnai priimami kaip e, tam tikra biurokratija, bereikalingi reikalavimai, kurie stabdo verslą. Ir be abejo, kartais taip gali atsitikti, tačiau gerai gyvendinti teisės aktai su aiškiais um, užtaviniais verslui taip pat duoda aišku orientyrą ir tai leidžia kartais ilgalaikį perspektyvą daug sutaupyti. Ta mes girdėjome iš daugelio savo atstovų, interesuoto grupės, su kuriamis kalbėjomės, kurie norėtų ir plėtoti savo verslą ir kartu investuoti, siekti inovacijų. Uh, E, taigi, ponė pirmininkė, mėly kolegos, aš esu tikras, kad e, aptardami šį tekstą mes galime rasti prasmingą kompromisą, kuris leisų parlamentui prisidėti prie energinės sąjungos kūrimo. Dabar žalių frakcijos vardu ponas Tomas, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Prieš pereinant prie pranešimo turinio, norėčiau kai ką pasakyti. Man atrodo, kad pirmiausia reikia kalbėti apie tai, ką būtų galima padaryti. Jau ką tik buvo baigtas balsavimas. Ir šimtas pakeitimų buvo, 900 pakeitimų buvo pateikta ir tikrai daug darbo dar laukia šešėlinių pranešėjų ir pranešėjo ir šiaip ar tai buvo rastas neblogas kompromisas. Apie tai kalbėjome ir keletą pastarųjų mėnesių diskutuodami energetinio saugumo klausimus. Ir man atrodo, kalbant apie tolesnius žingsnius, pirmiausia reikėtų suprasti, e, koks yra tas kompromisas dėl šio pranešimo ir trys pagrindinės rytis būtų tokios. Pagrindinės diskusijos vyksta tarp komisijos ir tarybos ir jeigu mes į tas diskusijas neįsitrauksime, mes tiesiog būsime ignoruojami. Ponas Petersonas jau kalbėjo apie valdyseną, tai yra pirmasis elementas, reikėtų kalbėti apie tai, kokio pobūdžio valdysena turėtų būti vykdoma. Ir parlamentas dažnai kalba apie tai, kad norėtų tokios labiau europinės sistemos, kuri padėtų užtikrinti išteklių efektyvumą. Tačiau taip pat reikėtų ir specialaus skyriaus, kuriame būtų apibriešta, kaip būtų parengta ta valdysenos sistemą ir reikėtų tokios valdysenos sistemos, kuri būtų primtina ir mums, Europos parlamentui, ir taip pat reikėtų aiškiai pasakyti, kad nebus energetikos sąjungos, jeigu mes nebusime įtraukti į tuos procesus. Dabar e, kitas svarbus elementas yra mūsų piliečiai, jų vaidmuo. Galime parengti tobulą teisės aktą, tačiau pagrindinis dalykas yra toks, ar sugebėsime e, pritraukti piliečius mus palaikyti, ar didelės urbanistinės teritorijos palaikys mūsų pasiūlymą. Manau, kad į tai reikėtų pasiūlymę taip pat atsižvelgti, kalbėti apie modernesias technologijas, informacinės technologijas, decentralizuotą energijos tiekimą. Mano nuomonė, tai yra pagrindiniai sistemos elementai, taip pat tai kaip viskas būtų susijęta su piliečiais. Ir trečias elementas - pramoninės politikos e, dimencija ir tai, kas vadovauja e, kas pirmauja energijos rytyje pasaulyje. Tikrai galima pasakyti, kad Europa pirmauja įvairiose srityse, tačiau Kinija mus vejasi, o Junktinėse Amerikos valstijose karinė pramonė įtin daug lėšų investuoja į naujas technologijas Tad reikėtų įvertinti, kaip Europa galėtų ir toliau išlaikyti pirmaujančias pozicijas. Tad reikėtų kalbėti apie, kaip jau minėjau, valdysenos gilinimą, taip pat vartotojų įtraukimą ir pirmavimą technologijų srityje. Tai yra trys pagrindiniai elementai ir tai reikėtų padaryti dar prieš priimant sprendimus lapkričio ar gruodžio mėnesiais ir tada net nebejoju, kad pranešimo kokybė tikrai būtų puikiai. Ačiū. Ačiū labai, ponas Irikiotis Guja vardu. Dėkuoju. Aš norėčiau pasakyti štai, kad labai neseniai buvo rengiamas pranešimas dėl dujų ir ten buvo didelė spraga šitame tekste. Ir jeigu yra diversifikaciją, kai kalbam e, apie įvairius dokumentus, mes parengėme naują dokumentą kovoti su nauju reiškiniu, tai yra energetinis skurdas. Ir energetika, aišku, yra labai svarbi vystimuisi. E, be to, mes turime pabrėžti, kad turėtų būti sąveikos ir turėtų būti susijęjimas su viešosiamis infrastruktūromis, kadangi reikėtų didesnės valstybės kontrolės, kadangi dabar e, turimas problemos e, šiame sektoriuje yra didelis, bet taip pat reikėtų atsižvelgti ir visuomenės naudą. Toliau reikia paminėti e, gamtinių dujų rezervų naudojimą kurios valstybės narės turi, ypač rytinėje Duržymė jūros regiono dalyje. Aš reikia paminėti visus resursų šaltinius. Tuo pačiu metu negalime pritarti tam, kad e, pranešime yra minima visi energijos šaltiniai, pavyzdžiui, brandolinė energija. Tai reiškia, kad yra didžiuliai pavojai ir vėlgi reikėtų kalbėti apie brandolinės elektrinės, kurios yra bai, statomas jautriuose vietovėse, kaip pavyzdžiui, viena elektrinė Turkijoje. Taip pat pabrėžėme, kad reikia, jog valstybės narės turėtų kalbėti vieningų balsų energijos klausimais, energetikos klausimais ir neturėtų būti atskiros kažkokios nesuderintos e, nacionalinės politikos. Taip pat mes e, negalime pritarti tam, kad būtų skirtas didesnis vaidmo komisijai tarptautiniuose susitarimuose ir taip pat vertinant šitos e, susitarimus tiek ekspos, tiek eksante. O taip pat e, pabrėšiu faktą, kad jūs siūlote, jog komisija pateks į tokią padėtį, kad ji galės uždrausti kai kurios susitarimus. Ir mes kalbam tada, kai valstybės narės yra tiesiog izoliuotos nuo likusios ES dalies. Tai yra nereikalinga našta ribuojanti nacionalinės galimybės, kurios turi būti prieinamas visoms valstybėms narėms. Taigi mes GUE nepritarsime e, šitai perspektyvai, kai e, politika kom, kontroliuos komisija ir galingos valstybės narės, kadangi tai bus kliūtis įvairių dimensijų ryšiams. Tambura. Ačiū labai dabar žodis ponui Tamburanai, jis pasisakys FDD vardu. Ačiū labai. Perskaičiau šį pranešimą įtin įsigilinęs, tačiau yra keltas elementų, kuriems negaliu pritarti. Prieš keletą dienų sužinojame, kad Saudo Arabija nusprendė atsisakyti iškastinio kūro Tuo tarpu Europoje mes vis dar naudojame tokį kūrą ir taip pat naudojame kitas netradicinės kūro rušis, tačiau kažkaip nesižvelgiame į tai, kas vyksta, pavyzdžiui, Junktinėje, Junktinėse Amerikos valstijose. Ten e, skalūnų dujos kelia nemažų problemų investuotojams. Ir tos netradicinės kūro rūšis, kurios buvo susijėtos su itin didžiuliais lūkesčiais, kaip paaiškėjo dėje, net nešė didžiulės naudos, finansinės naudos net nešė. Na ir kalbant apie išteklius, galbūt reikėtų juos tiesiog palikti e, po žemę ir panaudoti tada, kai ateis tam geresnės, geresnė laikai, nes Pavyzdžiui, dujų naudojimas pastatų šildymui tikrai nėra protinga mintis įgyvendintant Europos išteklių veiksmingo panaudojimo planą. Reikėtų daugiau dėmesio skirti atsinaujinantiems energijos šaltiniams, be abejo nepamirštant galimo poveikio pramonė ir užimtumui. Na, o, naftos naudojimas e, energijos gamybai, manau, kad yra ir geresnių energijos gamybos būdų, nes naftą galima naudoti gaminant įvairias vartojimo prekes ir ji tikrai gali būti panaudota geresniems tikslams. Tad jau tikrai būtų metas pažvelgti į priekį ir judėti į ateitį, juk ir mūsų piliečiai prašo mūsų daugiau dėmesio skirti atsinaujinantiems energetikos šaltiniams. Ir energetikos sąjunga turėtų būti pagrista moderniamis technologijomis, o ne vien tik vamzdynais. Taip pat reikia nepamiršti, kad Europos energetikos sąjunga galimai išplistų ir labiau. Tai galėtų apimti ir pasaulinę energijos gamybą kuri padėtų užtikrinti, kad skirtingose teritorijose skirtingais metų laikais netrūktų energijos. Pavyzdžiui, Islandijoje būtų galima panaudoti naujas technologijas, naujus energijos perdavimo būdus, būtų galima pasinaudoti ir tomis transatlantinėmis sistemomis ir nukreipti viską ne tik į vakarus, bet ir į rytus. Nepamirštume ir viduržėmio regiono, taip pat ir sudėtingos situacijos Rusijoje. Ačiū dabar. Žodis ponui Ivo Beleč. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ačiū, kad suteikėte man žodį, bent jau keletui minučių. Dėkoju už svetingą sutikimą ir norėčiau priminti kolegoms, kad e, pirmininkas Buzekas ir Leviar taip pat padėjo mums pasiekti gerą susitarimą. Ir kalbant apie tas išimtinės kompetencijas, ITRE ir ENVE atžvilgių reikia nepamiršti ir tų mūsų bendrų kompetencijų, tokių, pavyzdžiui, kaip žiedinės ekonomikos aspektai, taip pat priklausomybės nuo iškasinio kūro mažinimas transporto srityje bei alternatyvūs energijos šaltiniai. Ir net nebejoju, kad mes ir toliau sėkmingai bendradarbiausime. Ir dabar, ponė pirminkė, per porą minučių norėčiau pristatyti pagrindinius elementus iš Envi pranešimo, kuriame kalbama apie energetikos sąjungą. Mes visų pirma pradedame e, nuo tų skirtingų tikslų priminimo. E, visų pirma, tai yra energijos tiekimo saugumas, taip pat prieinamos energijos kainos ir mūsų pramonės konkurencingumo užtikrinimas. Taip pat e, primenama 2030 metų programa, kuriai visi esame įsipareigoję ir tai reiškia, kad iki 2030 metų e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų bus sumažinta 40 procentų. Tai yra formalus, oficialus ES įsipareigojimas ir svarbu nepamiršti, kad laukia mm, ypatingos svarbos konferencija Paryžėje šiuo metu pabaigoje. Svarbiausia svarbiausias elementas, kalbant apie prekybos apivartiniais taršos leidimais sistemą. Taip, ji yra reformuojama, buvo pasiektas reformi, e, kompromisas ir jis dar turi būti patvirtintas plenarinėje sesijoje. Jis yra susijęs su rinkos stabilumo rezervu, tačiau mūsų supratimu komisija teiks ir tolesnių pasiūlymų. Ir tai bus padaryta arba prieš pat vasaros atostogas, arba jau iš karto po jų. Uh, Ir tai taip pat yra svarbus aspektai susijęs su energetikos sąjunga. Reikia nepamiršti, kad anglės dioksido nutekėjimas ir jo rizika e, turi būti prioritetinis elementas ir kalbant apie energetikos sąjungą, transporto sektorius, e, statybų sektorius, tai yra vieni iš tų sektorių, kurie yra vieni svarbiausių. Tai buvo paminėta ir kolegos pranešime, ir mūsų pranešime tam skiriama dėmesio. Dar viena pastaba dėl EFSI investicijų fondo. Nebejoju, kad nemažai pasiūlymų dėl pakeitimų bus pateiktas ar išėjęs su EFSI. Taip pat, kalbant apie tarp valstybinės jungtis, bei susijusią infrastruktūrą. Dar dėl kolegos Kūnis pranešimo rengiamo transporto komitete, dėl taisyklių, kurios ten yra minimos, kalbant apie tarptautinę aviaciją, taip pat tarptautinį e, jūrų organizaciją, tas taisyklės reikia atsižvelgti, jų reikia laikytis, siekiant užtikrinti ES pramonės konkurencingumą. Ačiū labai, ačiū už Jūsų nuomonę. Dabar 13 žmonių yra paprašę žodžio, jiems skirsime po vieną minutę, nes balsavimą turime pradėti 10 valandą. Ponas Manka, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad pranešimas tikrai puikus ir puikus pagrindas jam pasirinktas e, tikrai nebloga e, pradinė bazė ir džiugu, kad buvo parengtas tikrai neblogas dokumentas. Norėčiau pakalbėti apie šildymą ir vėsinimą. Tai yra daugiausiai energijos suvartojančios rytis, 40 procentų energijos yra sunaudojama pastatų apšildymui. Ir aš pats e, anksčiau dirbau kaip vieno Slovakijos regiono pirmininkas, paėmiau paskolą iš Europos banko, kad e, būtų pagerinta šilumos izolacija viešuosiuose pastatuose, tokiuose kaip mokyklos, ir sugebėjome sutaupyti 50-60 procentų energijos. Jeigu galėtume Europos lygių imtis tokių žingsnių, net nebejoju, kad itin e, sumažintume energijos e, paklausą, tai yra komerciškai patrauklus pasirinkimas ir mažiausiai 20 procentų būtų galima sumažinti energijos poreikį bei priklausomybę nuo Rusijos. Ačiū. Dėkuoju, dėkuoju, panė pirmininkė. Aš labai gerai vertinu pranešimo projektą, ponė Gruberčiko. Manau, kad šitas projektas, tas nuomonės projektas, turėtų būti pagrindinis projektas Ir tai yra susijęs su energetika, ne vien tik tai, bet tai yra susijęs su pramonė. Ir kodėl yra toksai, mm, bu, toksai skirtumas. Ir mm, man atrodo, kad Envi turėtų renkti nuomonę, bet aš tuo pačiu metu manau, kad nuomonė yra labai plati, labai išsami ir apima pagrindinius dalykus. Na, gerbiniai, problema yra tai, kad iš vienos pusės turim klimato prioritetus, energijos prioritetus, o iš kitos pusės yra pramonės, na, visuomenės, sakykime, prioritetai, kadangi tai yra susiję su energijos skurdu ir taip toliau, ir taip toliau. Šitie du prioritetai iš esmės. M, mm, išstumia viena, vienas kitą ir jie yra skiri. Čia reikėtų galbūt e, kažkaip juos apjungti, taip kad ir vieni, ir kiti turėtų e, šiek tiek e, nusileisti. Čia reikia optimumo ieškoti ir čia pritariu kam, tam, ką kalbėjo kolega Manika, matau veiksmingume išvada. Pažiūrėkim, jeigu yra veiksmingumo nuostatos kurie atsižvelgia į BVP kiekvienos šalies, nes yra didžiuliai skirtumai tarp 28 valstybių narių. Vieni laimi, o kiti pralaimi. Taigi žiūrėkite, kiek, kokios yra pajamos vienam gyvenimui. Ir paskutinė pastaba, manau, kad ETS e turėtų būti e, glaudesnis e, ir labiau apimantis tarp visų e, tikslų turėtų būti e, susijėmumas. Dėkui, kunigas Arinio. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o relator pelo trabalho efetuado. Dėkuoju pranešėjai už jo darbą, tačiau turiu pasakyti, kad rezultatas pirmoje redakcijoje mums kelia didelių nuogestavimų. Energetikos sąjungoje yra esminis dalykas, kad kita, užtikrintume sąjungos nepriklausomybę ir labai svarbu, kad sąjunga padarytų aišku strateginį pasirinkimą. Ir e, kaip komisijos atsakymas ir pavyzdys, kai, kokie yra ES tie svarbiausi ramščiai. Tai visų pirma energijos šaltinių diversifikavimas, atsinaujinantis šaltiniai, veiksmingumas energetikos ir čia nuomonės projektas yra tik tai e, strateginis komisijos komunikatas. Ir tai yra tiesiog e, fonas, kuriame pranyksta pagrindiniai tikslai. Ir energetikos sąjunga e, pagal šitą nuomonės projektą prieštarauja vieningai rinkai ir tai negali būti e, tinkamas dokumentas. Aš manau, kad komisija mums leis grįžti prie šito rimto yra. Pane Levantovski, Europos Sąjungoje yra mūsų e, žodino dalis ir tai turėtų būti tikrai tapti tikrovę, o netapti kažkokią vartojamą mantrą. Ir, aišku, kalbam apie saugumą ir e, kainas konkurencingas visoms, visiems, kadangi e, tai yra tai palanku Europos Sąjungai. Tai ir, manau, yra ge, geras panešimas ir tai atspindi dabartinius energijos sąjungos ramščius, bet tai yra bandymas žengti žingsnį į priekį. Na, galbūt kuklų žingsnį, bet tai yra ir išorės dimensija, o čia jau yra skirtumas ir mm, eks ant atitikties e, vykdymo kontrolę, nes prevenciniai veiksmai ir tikrinimai, atitikties tikrinimai, išorės susidarimų tikrinimas yra mažiau, e, mažiau brangus, e, kalbant apie politinės, socialinės, ekonominės kaštus. Ačiū, tik vieną minutę. Dėkuoju, puikios pastabos, ne vien tik tai laiko prasme. Toliau, dėkuoju, ponė pirmininkė, energetikos e, sąjunga, kaip mes žinome, yra didelė užduotis mums skirta. Tai yra labai sudėtinga ir čia veikia įvairūs interesai, atsispindi įvairūs istoriniai šaltiniai. Aš taip įvertinu darbą, kurį atliko ponas Grubarčik, kadangi jis parengė tekstą, kuris sutikė dėmesį ties svarbiausiais klausimais. Aišku, aš pritariu tą tarpusavio junglumą, kuris e, padės užtikrinti tiekimo saugumą. Ir manau, yra svarbu maksimizuoti vidaus e, šaltinių e, panaudojimą, kad mes sumažintume priklausomybę nuo užsienio šaltinių na, nereikėtų e, tiesiog išstumti ne vieno e, energijos sektoriaus, ne vienos dalies, bet reikėtų kalbėti apie mokslinis tyrimus ir inovacijas, kurie turėtų padėti ves naujas e, sistemas. Mm, dėkuoju. Pirmiausia, mes siekime sumažinti išmetimus, bet mes pamirštame konkurencingumą. Antras faktas yra tai, kad ES energijos kaštai yra labai dideli e, palyginus su jungtinėmis valstybėmis, valstybėmis, kurie ne vien tik taip partneris, bet ir konkurentas, pasaulinis konkurentas. Priežastis dėl ko taip kainos yra didelės, tai yra subsidijų schemos įvairiose valstybėse narėse, kurios, na švelniai tariant, nėra tokios veiksmingos, kaip turėtų būti, žiūrint mm, į bendrą vaizdą. Pavyzdžiui, Vokietijoje mm, dar prieš porą metų mm, Vokietijai buvo daugiausiai pagrindinės saulės energijos Bet nors tai nėra sauličiausia ES šalis, tai ką manau reikia daryti, tai kalbant apie šitą nu-, nuomonės patvirtinimą, tai 26 punktą, tai reikėtų taikyti europinį požiūrį šitas klausimus, kad išspręstume kaštų klausimą, kaštų ir kainų klausimą, ponė Kalas. Ačiū, ačiū už pranešimą, tačiau aš turiu pasakyti, kad jeigu nebūtų pavadinimo, tai būtų labai sunku suprasti, kad tikslas yra energijos sąjungos kūrimas, nes yra kalbam apie valstybės narės jų interesus. Tai yra dėl tos priežasties, dėl ko mes neturim dabar iki šiol funkcionuojančios vidaus rinkos, nes mes kalbam apie, e, nekalbam apie ES interesus kaip bendrą dalyką. Ir e, nuomonė nėra pakankamai kalbama apie tą junglumą, apie jungtis, kurie leistų preky, užtikrinti prekybą tarp valstybių narių. Mm, ir e, kaip turėtų e, stebėti vidaus rinkos finansavimą. Ir toliau energijos kainos ir kaštai. Kalbama apie kainų didinimą, bet iš tikrųjų mes turim pavyzdžių Estijoje, e, ji yra dalis šiaurės energijos rinkos ir sumažinome kainas Estijoje 15 procentų. Taigi vidaus rinkos funkcionavimas, konkurencija tarp valstybių narių ir gamintojų leidžia sumažinti kainas. Taigi norėčiau, kad šitą nuomonę daugiau kalbėtų apie konkurencingumą ir energetikos sąjungos tikslus. Labai ačiū. Dabar ponia Grifin. Dėkuoju, pirmininkė. E, šitas e, dokumentas yra labai svarbus, formuojant mūsų energijos rinką ir horizontai, turės atsižvelgti į e, užimtumą, konkurencingumą, transportą, vaikų sveikatą ir mūsų kasdienį gyvenimą. Reikia surasti pusiausvyrą tarp mm, konkurencingumo ir, ir tvarumo. Deja, šitas dokumentas skatina uh, tokį požiūrį, kad e, nėra prioritetas kurti darbo vietas, atsinaujinančios energijos šaltiniai nėra skatinami, mm, valdymo tvarka yra labai silpna, jeigu norime pasiekti 2030 tikslų, tai energetikos sąjunga turėtų mm, būti e, tinkamai tvarkoma ir turėtų remtis įgyvendintais teisės aktais ir turėtų įtraukti parlamentą į sprendimų priimimų procesą ir skatinti piliečių visuomenės vaidmenį, taip pat įtraukti vietos valdžią ir piliečius ir, ir mes taip pat reik, turėtume saugoti labiausiai pažeidžiamus vartotojus ir siekti išvengti energijos skurdo. Pone Werner. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte gar nicht weiter so intensiv auf dem. Mm, Nenorėčiau kalbėti apie pranešimą, norėčiau iškelti tik tai du klausimus, pastebėjau ir kitur. Ir reikėtų paaiškinimo. Čia visų pirma, mm, pranešimo pradžioje yra teigiama, kad kai kurios energijos e, rušies gamyba yra valstybinarių kompetencija. Pranešėjas teisus, bet ES yra atsakinga už teisės aktų rengimą, už e, atsinaujančio kūro naudojimą, šaltinio naudojimą ir vidaus rinką tai yra atspindėta ES, SV, SSV 14 punkte ir energetikos energetika yra valstybių narių klausimas, tačiau teisės aktai energetikos srityje e, Tai čia mes neturime apsiriboti savo galimybių. Toliau, nacionalinė energijos šaltinė. Nacionalinė energijos šaltinė yra terminas, kuris vartojamas komisijos komunikate, bet kas yra apibrėžiama, kai, pavyzdžiui, brandarinė energija. Ar tai yra nacionalinis energijos šaltinis, nors 95 procentų urano ne iš Europos ateina. Ir Aš norėčiau tiesiog žinoti, prašau komisijos paaiškinti dėl šitų klausimų. Ačiū. Na, atrodo, kad mes E, renkamės gerą ar blogą energiją šiai diskusijai, bet žmonės nori mažesnių kainų ir mažesnio, mažesnės priklausomybės. O mes dabar reglamentuojam, reglamentuojame, o išvada, išdava tai, kad energija vis brangesnė ir vis tvarka labiau komplikuota ir rezultatai neaiškus. Taigi reikia įvairovės, energijos formų įvairovės, tiekiai įvairovės, tuomet bus didesnė konkurencija ir tinkamesnę konkurencinę situaciją ir taip pat reikėtų žiūrėti valstybių narių galimybės naudoti jų tinklais. Tai yra pagrindinės klausimas apie e, e, šaltinius, apie, apie, apie jungtis. Reikia, valstybės narys yra e, įvairių už ir prieš, bet mes reikėtų viską su, su, sujungti. Ir buvo geras sprendimas priimtas prieš porą metų, kai tinklų šaltiniai buvo sumažinti ir rezultatas buvo geresnis, bet dabar yra tiesiog mažiau tinklų ir e, vėlgi tai yra trūkumas. Ir galiausiai tiesiog trūksta tinklų, aš manau, kad reikėtų čia labai atidžiai žiūrėti šitas pasakymas. Dėkuoju. Norėčiau visų pirma padėkoti pranešėjui, ponui Kroparčikai ir taip pat jo kolegams už e, parengtą nuomonę, už puikų darbą dėl energetikos sąjungos kūrimo. Mes pritarėme tam, kad ES turėtų energetikos autonomiją, bet visų pirma tai reiškia, kad ji turėtų naudoti savo patie, paties, pač, pačios e, energetikos resursus, ar tai būtų rytų, rytinėje viduržėmio jūros regiono dalyje ar kitur. Brandolinė energija, tai keista, kad mes leidžiame e, brandolinės elektrinės statyti regionuose, kurie yra labai pavojingi, kur gali vykti žemės drebėjimų. Ir dėl energetinio skurdo, tai čia šitas klausimas turi būti sprendžiamas, o dėl atsinaujinačių energijos šaltinių, manau, kad reikėtų e, siekti didesnį tikslą negu 20 procentų ir daugiau dėmesio skirti e, tyrimams ir inovacijoms. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad mes turėtume daugiau dėmesio skirti ne vien tik tai pranešimams, bet veikti, siekdami energetikos saugumo ir nepriklausomybės. Komisijos e, pastabas, panėme, šitą mastarf. Dėkuoju, panė pirmininkė, dėkuoju ir panešėjai, ponė Gorbačik, už gerą pranešimą, pranešimą projektą. Norėčiau tik nu, nušviesti keletą dalykų. Visų pirma, energetikos sąjungo iš tikrųjų yra labai ambicingas tikslas ir kaip e, kai kurie nariai sako, kad tai yra e, energetikos sąjungos kūrimo mm, pasiekmė. Visų pirma, porą klausimų. Pirma, dėl, pirmiausia, dėl e, pranešimų dėl dujų mes džiaugiamės, kad nuomonės projektas yra atspindėtas ir džiaugiamės, kad yra kalbam apie energetikos saugumą pranešime toliau dėl konkurencingumo energijos kainų, tai yra labai svarbus elementas, mes Atlikome tyrimus praėjusiais metais ir atliksime naują tyrimą kitais, kitų metų pradžioj, pažiūrime, kokie yra skirtumai tarp nedinės mažmeninės kainų ir tarp valstybių narių e, kainų skirtumai ir palyginame su jungtinėmis valstybėmis, taigi yra didžiuliai skirtumai tarp valstybių narių, ypač e, dėl, dėl mokesčių, dėl, dėl dieninės prekybos. Toliau dėl tikimo saugumo komisija parengs iki metų pabaigos peržiūra dujų tikimo, e, dujų tikimo saugumo reglamento, bus peržiūrėta vėsinimo ir e, šildymo sistemos tvarka. Tai tikrai atitinka tai, kas iki šiol buvo pasakyta ir iki vasaros komisija parengs konsultacinį dokumentą dėl e, rinkos struktūros. Toliau dėl valdysenos sutinku, kad energetikos sąjungos valdysena ir 2020 klimato e, koncepcijos e, yra esminis dalykas ir komisija aišku trauks ir valstybės narės ir, ir Europos parlamentai į valdysenos e, užtikrinimą, kad tikrai būtų geresnis srautai, kad būtų atitikti europiniai tikslai ir sąjungos tikslai taip pat būtų įvykdyti. Ačiū. Thank you very much, madam, for your remark. And... Ačiū ponia, už jūsų pastebėjimus. Ir ponia pranešėjau, pradžioje jūs kalbėjote 12 minučių, tai dabar jums skiriu vieną minutę. Jokių problemų, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti už visas jūsų išsakytas pastabas. Labai svarbu, kad vyktų dialogas ir kad būtų rasti bendri sprendimai. Taigi, aš esu labai atviras naujiems dalykams, ragino visus bendradarbiauti ir ieškoti kompromiso. Svarbiausia galų gale mums pasiekti, kad energetinė sąjunga būtų sukurta. Ačiū kolega. <clears throat> Iš tikrųjų, trumpai ir aiškiai. Taip pat ačiū už jūsų pranešimą. Visi šešėliniai pranešėjai, visiems šešėliniam pranešėjim ir dalyvausiam diskusijų taip pat dėkoju. Ir dabar ketvirta Virželio, ne trečia, bet ketvirta bus galutinis terminas teikti pakeitimams. Taigi, iki virželio ketvirtos vidurdienio 12 valandos galite teikti pakeitimus. Mes taip pat atsižvelgsime į Envi nuomonę ir bendrą šitą darbą tikimės užbaigti greičiausiai e, rugsėjo mėnesį kada įtrė balsuosime. Pakeitimai bus svarstami greičiausiai Liepos mėnesį. Ir kaip jau sakiau, birželio ketvirtoji yra galtinis terminas teikti pakeitimams. E, dar kartą noriu visiems padėkoti už diskusiją dėl energetinės e, sąjungos. E, kaip jau kolega minėjo, tai yra vienas svarbiausių uždavinių šioje kadencijoje, o dabar balsavimas pasimkite balsavimo sąrašus ir pirmiausiai išbandykite, ar veikia kortelės. Pasiruoškite visi kortelės. Mano įprastinis klausimas. Ar jum patinka Envi komitetas? Ne, įtrė e komitetas šį kartą, bet Envi komitetas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Na ir. <laughs> Netaip jau blogai. Ar mūsų kolegai Vabelis su mumis? Jeigu ne, tai nusiskite jam duomenis elektroniniu paštu. Esame pasirengę kolegos balsavimo sąrašas. Taigi pirmiausiai mokslinis ir technologinis bedarbiavimas tarp ES ir Farerų salų. Balsavome elektroniškai. The vote is closed. Where, where, one... Balsavimas baigtas. Beje, noriu pasakyti, kad e, SRD frakcijos e, vienu per daug. Vienu per daug. First time in history, you are right. Okay. Turbūt pirmas iki istorijoje. Jūs teisus. E, patvirtinta. Toliau. Kitas punktas, starimas dėl mokslinio technologinio bendradarbiavimo tarp Europos bendrijų ir Indijos. Vėlgi balsam elektroniškai. Everybody has voted. One SND too many. Okay. Yeah. Sorry about that. Sorry. Now it's okay. Closed. Kągi. Baigiam balsavimą. Patvirtinta. Toliau susitarimas dėl mokslinio technologinio bendradarbiavimo tarp Europos Sąjungos ir Šveicarijos konfederacijos. Pradame balsuoti elektroniniu būdu. Devaudžis klevs. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau nuomonės projektas judant link cikliškos ekonomijos ekonomikos finansavime, kas už, kas prieš, sulaikė patvirtinta. Kompromisinis pakeitimas 2. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau kompromisinis pakeitimas 3. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 24 pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisinis pakeitimas 4. Kas už, kas prieš. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Ketvirtasis A kompromisinis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas uždaromas. Patvirtinta. 4B kompromisinis pasiūlymas kompiuterio pakeitimas, kas už kas prieš. Vėl manau, kad geriau būtų pasitikrinti elektroniškai. Ketvirtasis B kompromisinis pakeitimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dar kartą. 36 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisinis pakeitimas numeris 5. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikinkime. Elektroninis balsavimas. Kompromisas numeris 5. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 35 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, Atmeta. 45. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patikrinkime. 45. Amendment 45. Dėl 45 tikriname elektroniškai, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 46 pakeitimas žodinis pakeitimas, kurį pateikė pranešėjas. Prašau, kolega. Ačiū pirmininkė. Žodinis pakeitimas yra toks. Fair competition between private and public companies dealing with waste, even when there is a municipal or public waste monopoly organizing the collection system. I would like to ask... Norėčiau paprašyti, kad palaikytumėte šitą naują formuluotę. Kągi, kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta. Toliau kompromisinis pakeitimas 6, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas numeris 7, už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 52 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 55 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas numeris 8, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Devintasis kompromisas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau kompromisas numeris 10 už, prieš. Gal patikrinkime elektroniškai. Dešimtasis kompromisas. Balsavimas baigtas. Patvirtinam. Peršokame prie 57-ojo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atrodo patvirtinta, bet patikrinkime. Bus geriau. Taigi 57-asis. Balsavimas baigtas. Atrodo vėl vienu per daug socialistų ir demokratų. Balsavimas baigtas. Atmesta šį kartą. Agi, nedėlis skirtumas. 11 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 67 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 12 kompromisas už, prieš, slaikę, patvirtinta. 13 kompromisas už, prieš, slaikę, patvirtinta. 78 už, prieš, slaikę, atmesta. 83 už, prieš, slaikę, patvirtinta. Kompromisas numeris 14 už, prieš, slaikę, patvirtinta. 93 už, prieš, Gal patikrinkime. 93. Balsuojame elektroniškai. Balsavimas baigtas, atmesta. Toliau 15 kompromisas už, prieš, sulaikė, patvirtinta, 16 kompromisas už, prieš, sulaikė, patvirtinta, 104 už, prieš, Sulaikė. Patvirtinta. 105 už. Prieš. Šį kartą teks pasitikrinti. 105. Balsuojame elektroniškai. Rejected. Compromise 17 in favor. Kompromisas 17 už. Prieš. Sulaikė. Patvirtinta. Elektroninis balsavimas dėl viso dokumento, pradame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas stabdomas. Kągi, ačiū. Geri rezultatai. Patvirtiname, sveikiname pranešėją ponevą. Taigi, tuo baigėsi mūsų balsavimas ir perdėme prie kito darbo tokias punktų turbūt nedelsiant perėsime prie jo. Atrodo, viską labai laiku padarėme. Mėly bičiuliai, jeigu kas nors norite dabar išvykti, na bent be abejo apmaudu, kad jūs mus paliekate, bet galite tai padaryti, tik tai darykite tai labai ramiai ir tyliai, be diskusijų. Mėly kolegos, niekas atrodo nesiklauso. Kandidaten festgelegt. Ja. Uh, thank you, colleagues, ladies and gentlemen. Ačiū kolegos, ponios ir ponai. Kaip suprantu, dar liko klausimų, kuriuos reikia aptarti. Kolegos iš dešinės, galbūt galėtumėte susėsti savo vietas. Tikrai labai gaila, kad kai kurie iš jūsų turite išeiti iš salės, tačiau bet kuriuo atveju reikia tęsti darbą. Kalbėsime e, apie pranešimą dėl mokslinių tyrimų ir inovacijų mėlynojo ekonomikoje potencialo išnaudojimo siekiant ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. Šis pranešimas yra reakcija į komisijos komunikatą dėl inovacijų į mėlynąją ekonomiką ir buvo 223 pakeitimai pateikti. Komitetą taip pat gaus nuomonės iš užimtumo ir žuvininkystės komitetų. Jie taip pat rengia savo nuomonės. Turime apie 40 minučių šioms diskusijoms ir nedelsdamas norėčiau suteikti e, žodį pranešėjų Žao Ferreira, jis yra guoja e atstovas ir Gerbiamas kolega, prašau pristatyti savo pranešimą. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Leiskite visų pirma padėkoti visiems, kas prisidėjo ir praturtino šitą pranešimą. E, yra pateikta apie porą šimtų pakeitimų pasiūlymų įvairiais labai skirtingais klausimais. Manau, kad e, sąlygos e, yra galimas aptarti įvairius pačius įvairiausius kompromisus. Visų pirma, šešėlinių pranešėjų posėdėje buvo aptarti aptarta mm, pakeitimai ir aš dabar tik tai labai trumpai noriu pabrėžti, kad yra mm, dar keletas kai kurių svarbių mm, aspektų ir e, juos reikėtų suderinti. Manau, kad yra labai svarbus klausimas, kur būtų naudinga E, geriau, geriau susitarti ir išklausyti ir Europos komisijos nuomonę dėl siūlymo sukurti e, agentūrą, kažkokią instituciją, kuri turėtų pakankamai kompetencijos e, mylimosios ekonomikos srityje. E, Ir mes tarėmės dėl šio kompromiso, bet mintis tai yra nebūtinai sukurti kažkokią naują agentūrą, bet tiesiog yra siekis e, apjungti ir galbūt pasinaudoti iš anksčiau e, egzistavusias kažkokias agentūras, kurie turėtų pakankamai kompetencijos, kur dabar, kuri dabar išsklaidyta, tiesiog išsklaidyta ir tiesiog yra siekiama stimuliuoti, skatinti mėlynoje ekonomikoje. Ir nepamirškime, kad šita e, ekonomika visų pirma yra susijusi su tuo, kad yra įsipareigojusios valstybės narės ir jų valdžios institucijos. Nes e, jeigu nėra kažkokios išskirtinės kompetencijos, e, Tai dėl to labai svarbu, kad valstybės narės būtų įtrauktas į darbą ir, mm, kaip sakiau, galbūt mm, ta mm, agentūra padėtų ir skatinti mėlynosios ekonomikos potencialą įvairiose valstybėse narėse. Tai ir pat klausimas dėl resursų naudojimo, mineralinių, offshore resursų naudojimo. Ir e, čia buvo didelė opozicija, tikrai buvo sunku pasiekti kompromisą, nes e, pozicijos yra kraštutinės, e, vieni skatina, kad tam tikra veikla nepatektų į melinosios ekonomikos savoką. Mm, taigi, yra taip pat ir pozicija, kuri mano, kad reikėtų įtraukti ten minėtą veiklą į mėlyną ekonomiką, tačiau palikti tam tikrus, na, saugiklius. Ir labiau tikslas taisyklės nurodyti, kad e, turėtų būti saugomi resursai, saugoma aplinka. E, kitas klausimas. <clears throat> Tai yra dėl CO2 e, e, surinkimo, skaudimo ir saugojimo. Ir žinome, kad jie irgi yra labai vairios pozicijos šio klausimu. Taigi būtų naudinga išgirsti, išklausyti kolegas, kokias, kokia yra jų nuomonė, ne vien tik tai dėl um, pasiūlymų dėl e, saug, saugojimo ir toliau. Kitas klausimas tai yra pasiskirstimai, susiskirstimai, kalbant apie resursų naudojimą milinoje ekonomikoje. Iš vienos pusės yra e, e, e, siekis nurodyti konkrečius resursus ir jų naudojimą Europos lygmenių, o taip pat yra ir kita priešinga nuomonė, kitas požiūris, kur e, numatoma ir e, tiesiog išlaikyti tos skirtumus ir nuomonės ir galimybės tarp įvairių valstybių narių, nes valstybės narės laikosi įvairių nuomonių, bet to ir resursai yra skirtingi ir šito resursų išnaudojimo potencialas, lyginant vieną šalį su kita, yra skirtingas, aišku, atsižvelgiant į valstybių istoriją, į, į ryšius ir tiesiog reikėtų viską sujungti į vieną strategiją. Taigi yra tikrai labai skirtingos situacijos ir reikėtų tiesiog atsižvelgti į šitos skirtumus. Thank you very much. And now the shadow report. Ačiū dabar žodį šešėliniams pranešėjams, ponė Sparakė, EPP vardu. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Buvo daug tokių persidengiančių pakeitimų, kurie dubliavo vienas kitą. Uh, Ir man atrodo, kad nebejotinai susitarsime dėl daugelio dalykų, rasime kompromisus dėl kitų. Šešėliniai pranešėjai jau buvo susitikę šią savaitę ir buvo apibriežti pagrindiniai klausimai, ties kuriais reikėtų dirbti. Visų pirma, dėl naujos agentūros įkūrimo. Prieštarautume tokiam pasiūlymui, turbūt tai žinote. Tačiau galime pritarti tam, kad jau veikianti agentūra galėtų perimti mokslinių tyrimų ir kitos jūrinės veiklos e, vykdymą ir taip pat taip uh, užtikrintume, kad būtų pagerinta situacija milinosios ekonomikos sektoriuje. Toks būtų mūsų pasiūlymas sąryšė su daugiametė finansinė programa ir manome, kad būtų galima e, visą esantį finansavimą sutelkti po vienu stogu Žinome, kad yra numatyta lėšų pagal Horizontas 2020 programą, jas būtų galima panaudoti inovacijoms mėlynosios ekonomikos sektoriuje. Taip pat manome, kad kalbant apie finansavimą, reikėtų planuoti mėlyno augimo sektoriaus finansavimą. Manome, kad susikoncentravimas ties prioritetais padėtų pagerinti finansavimo poveikį, ypač tada, kai ištikliai yra riboti. Be abejo, tai nereiškia, kad sukursime tokią strategiją, kuri e, tobulai tiks visiems. Turime omenyje tai, kad kiekviena valstybė narė turėtų aiškiai apibriežti savo tikslus, prioritetus ir taip pat e, tai pagerinti gaunamo finansavimo poveikį. Reikia nepamiršti, kad mėlynoji ekonomika dar yra tik komisijos komunikato formate, tai nėra strategija, tačiau tikiuosi, kad pavyks to pasiekti, tad kviečiu visus kolegas siekti kompromisų dirbant su pakeitimais ir tikrai, kalbant net apie sudėtingiausius klausimus, net nebejoju, kad rasime bendrą poziciją. Dar viena trumpa pastaba dėl anglės dvideginio sugavimo ir saugojimo ir papildomų lėšų skirimo. Ačiū. Ačiū labai. Socialdemokratų frakcijos vardu, ponė Mirjam, Mirjam Dari, prašau. Ačiū labai. Norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą darbą ir už pirmą posėdį, kurio metu vyko tikrai atviros diskusijos dėl to, e, dėl kurių klausimų būtų galima susitarti, o kurie klausimai galbūt bus šiek tiek sudėtingesni e, siekiant bendros pozicijos, tačiau bet kuriuo atveju noriu pasakyti štai ką. Turime puikų ir svarbų pranešimą, kuris sudaro galimybę e, pagerinti melinosios ekonomikos potencialo išnaudojimą visoje Europos Sąjungoje. Ir mano nuomonė, siekiant tvarios melinosios ekonomikos plėtros, reikia sukurti ir sėkmingai valdyti e, nuoseklius e, jūrinės ryties veiksmus ir sistemas. Tai yra svarbus elementas ir norėčiau dar šiek tiek paaiškinti. E, savo pasiūlymą dėl Europos jūro agentūros įsteigimo. Jų per šešėlinių pranešėjų sustikimą apie tai kalbėjau ir pranešėjas yra apie tai informuotas. Aš nekalbu apie kažkokios naujos agentūros sukūrimą, Kalbu apie tai, kad po vienu stogu reikėtų sutelkti visas susijusias agentūras ir direktoratus, kurie dirba melinosios ekonomikos srityje. Man atrodo, kad reikia nuoseklios ES melinosios ekonomikos strategijos ir politikos, kur būtų išlaikytos ES valstybių narių kompetencijos, tačiau visa veikla būtų koordinuojama, kad ji neprieštarautų uh, Ir kad nebūtų taip, kad e, kairė nežino, ką daro dešinė, tai yra labai svarbus elementas, kalbant apie mėlynąją ekonomiką. Manau, kad iš principo galime dėl to susitarti. Na, nesileisime be abejo į detalės dėl to, kur ta agentūra turėtų būti įsteigta, ar kada tai turėtų būti padaryta, tačiau svarbu yra tas principinis elementas. Ar komitetas pritarė tam, kad po vienu stogu turėtų būti visos organizacijos ir agentūros, kurioje būtų rengiamos politikos susijusios su uh, mėlynąją ekonomiką. Ir man atrodo, kad komitetas tikrai tam pritarė. Taip pat svarbus klausimas yra ir finansavimas. Mes manome, kad ir Europos Sąjunga ir valstybės narės turi užtikrinti pakankamą finansavimą, užtikrinti testinumą ir nuspėjamumą ilguoju laikotarpiu. Tačiau nemažiau svarbu mums yra štai kas. Nesukelti grėsmės jau veikiančių egzistuojančių programų finansavimui. Tuo pat metu reikia užtikrinti, kad lėšos nebūtų švaistomos ir kad projektai nesidubliuotų, nes gali nutikti ir taip, kad tiesiog švaistysime lėšas besidubliuojantiems projektams. Dar keletas aspektų. Labai džiugu, jog buvo sutarta dėl to, kad E, toks požiūris e, ar bendra sistema vienoda visiems nėra primtinas elementas. Taip pat reikia kovoti su tuo, jog trūksta informacijos ir duomenų apie jūras ir apie ten vykdomą veiklą. Ačiū. Dėkoju. Dabar atsir frakcijos vardu panos Grabačiui, prašau. Labai ačiū. Visų pirma, norėčiau nuoširdžiai padėkoti Žoa Ferrerai už tai, kad jis parengė labai gerą teisės akto projektą pranešėjas ir yra plačiai žinomas ir jis dėjo didžiulį indėlį į e, žuvininkystės ir taip pat e, mažųjų mm, žvėjų e, apsaugoje, tai yra, jis daug yra nuveikęs šitoje srityje ir dėkuoju jam už tai. E, ši tema yra labai svarbus elementas, strategijos elementas visų pirma, kad yra atkreipiamės dėmesys į tai, kad trūksta bendros politikos, mm, ūkio valdymo politikos, tai jūrų srityje, jūrų ūkio valdymo politikos ir e, tiesiog pramonė bėga pabėga, nors šitą pramonę tikrai turi turėti didelį reikšmę Europos mhm. Sąjungoje. Ir visų pirma, reikia atkurti pramonę, atkurti laivus, statyti laivus. Ir, ir taip pat visa eilė klausimų susijusių su bendradarbiavimu šiame klausime. Tai yra jūrų transportas, kuris yra labai svarbus elementas. Mm tai yra pasaulinio lygio elementas ir iš vienos pusės jis turi būti draugiškas aplinkai, o iš kitos pusės tai yra ES tikslas ir tolimesnėje perspektyvoje tai e, reikia jį realizuoti, nes iki šiol jis nėra realizuotas. E, jūrų dugno tyrinėjimas klausimas yra taip pat e, labai svarbus mūsų komisijai ir e, tai turėtų būti sprendimas, kuris ir priimtinas, bet kuris sukurtų galimybės, naujas galimybės ir sąjunga įsipareigojusi e, ieškoti naujų šaltinių ir taip pat ieškoti šaltinių, kurie būtų priimtini Europos Sąjungai, atsižvelginti klimato politiką. Taigi aš tikrai dar kartą labai nuoširdžiai dėkoju Žavo už parengtą pranešimą. Dėkuoju, panu. Dėkoju už pasisakymą. Toliau į D. Tamburano. Salve, il progetto di relazione del collega è un buon documento di... Ačiū labai. Pranešimo projektas yra tikrai nebloga pradžia ir pritarėme, pritarėme tam, kad jūrinių išteklių mm, perdėtas eksploatavimas tikrai nepadės atsistatyti e-, ekosistemoms. Labai svarbu skatinti veiksmingą e, išteklių panaudojimą, žiedinę ekonomiką, gamtos išsaugojimą, taip pat kovą su klimato kaita. Ir pateiktuose pakeitimuose kalbame apie tai, kad mėlynosios ekonomikos savoka apima ir energijos išteklius, taip pat iškastinį kūrą iš jūros. Tačiau bet kuriuo atveju tai nesukuria daug darbo vietų ir manome, kad ilguoju laikotarpiu tai gali tiesiog sužlugdyti ekosistemas ir taip sukelti grėsmę būsimoms kartoms. Tad prašytume pranešėjo daugiau dėmesio skirti išgavimo veiklai ir eksploatavimui. Manome, kad reikia užtikrinti, kad mėlynoji ekonomika būtų tvari veikla, kuri nekeltų grėsmės busimoms kartoms, taip pat reikia vadovautis ir tuo atsargumo principu. Ir taip pat vadovautis Lisabono sutarties 180 straipsnių bei ten esančiomis nuostatomis. Ačiū labai. Ponas Ribik, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad e, ši tema yra itin svarbi mums visiems, juk du trečdaliai e, žemės ploto dengia vanduo, reikia įvertinti, kaip geriausiai pasinaudoti tais ištekliais, kokių technologijų reikėtų. Ir manau, kad būtų naudinga atlikti tyrimą, kuriame būtų išanalizuotos žvalgybos ir eksploatavimo galimybos jūroje, taip pat Reikia vertinti ir teisinės galimybės, e, kurios padėtų atskleisti visą mėlynosios ekonomikos potencialą ir leistų juo pilnai pasinaudoti. Ir manau, kad labai svarbu, jog pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai vertintų visas galimybės, visas opcijas ir atsižvelgtų į mokslinius aspektus taip pat. Ačiū labai. Ar dar bus norinčių pasisakyti? Panašu, kad ne. Tada komisijai dabar norėčiau suteikti žodį ponas Beicas, jūrų generalinio direktorato atstovas. Žodis jums, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė jūrų generalinio direktorato ir savo kolegų iš tyrimų generalinio direktorato vardu norėčiau padėkoti gerbėmiems parlamento nariams už išsakytas pastabas. Mums tikrai labai svarbios jūsų pastabos dėl šio dokumento skirto inovacijoms ir moksliniams tyrimams. Ir be abejo apsvarstysime visą tai, kas buvo šiandieną pasakyta. Kol kas neturime jokių griežtų galutinių nuomonių šiuo klausimu, nes dokumentas kol kas dar yra e, projektinėje stadijoje ir į detal, detalius aptarimus šiandieną nesileisiu, nekomentuosiu, kodėl mums patinka viena dalis ar nepatinka kita dalis. Bet kuriuo atveju praeisiais metais E, paskaltas dokumentas e, siekia e, pagerinti mėlynosios ekonomikos potencialą panaudojimą. Buvo paminėti tam tikri veiksmai, tokie kaip mokslo ir verslo forumo įsteigimas ir forumas. Šiandieną, kaip tik pradeda veiklą Graikijoje, šiandieną kaip tik minima Europinė jūrų diena ir taip pat yra ir kitų įvairių iniciatyvų bei veiksmų numatyta, dabar su tuo yra dirbama. Dabar dėl konkretesnių klausimų bei dėl agentūros, kuri dirbtų su visais mėlynosios ekonomikos aspektais įsteigimo. Taip, įdomus pasiūlymas, tačiau kol kas galutinės pozicijos šio klausimu neturime. Kai kuriuose pasiūlymuose dėl pakeitimo kalbama apie mineralus išgaunamus jūrose Tai taip pat buvo paminėta 12 metais parengtame komunikate dėl mėlynojo augimo, tai buvo paminėta kaip potencialo turintis rytis ir man atrodo, kad tame dokumente buvo sakoma, jog ES veiklos vykdytojai neturėtų būti išstumti iš šios veiklos ryties, nes panašu, kad ji plėtosis įvairiose pasaulio šalise. Taip pat buvo kalbėta apie galimus bandomuosius veiksmus. Ir kol kas šiuo metu vertiname įvairius klausimus susijusius su e, gilia vandenė kasyba, e, žiūrime, kaip būtų galima užtikrinti šių procesų vyksmą ateityje. Dabar dėl anglės dvideginio surinkimo ir saugojimo. Tai nėra mūsų kompetencijos rytis, galbūt kolega iš mokslinių tyrimų direktorato galės tai išsameu pakomentuoti. Žinau, kad e, tai labiau priklauso energijos direktorato kompetencijos ryčiai ir žinau, kad tas klausimas susilaukė pritarimo jų tarpe. Taip pat vienas iš pasisakysiųjų parlamento narių kalbėjo apie tai, jog buvo nemažai besidubliuojančių pakeitimų. Vienas iš pakeitimų, kurį norėčiau dabar aptarti ir Turiu pasakyti, kad tai nėra numatyta pagal ES teisės aktus, tai yra susijęs su akvakultūromis. 176 pakeitimas, 16 dalis. Ten yra kalbama apie tai, kad reikėtų nuo tradicinių akvakultūros gamybos metodų pereiti prie e, ekologiškos e, gamybos metodų. Ir taip pat yra pateikiamas pavyzdys Ir 2009 metais buvo parengtas teisės aktas dėl ekologiškos akvakultūros gamybos ir tos e, recirkuliacijos sistemos nėra e, leidžiamos, nes tai būtų per daug artima e, vadinamam, vadinamam auginimui ūkiuose. Ir sprendimai dėl to, kaip jau minėjau, buvo priimti 2009 metais. Jeigu vėl pradėtume tas diskusijas, tai reikštų, kad vėl reikėtų atverti tą Pandoro skrynę, bet kuriuo atveju, kaip jau minėjau, pagal priimtus sprendimus tai nėra leidžiama ir, ir nėra numatyta kalbant apie ekologinį auginimą. Ačiū. Uh, let... Dėkui, prieš kištant prie pranešėjo, aš turiu pasakyti, kad E, mes turim tai padaryti per 15 minučių, nes ponas Sotinger e, atvyks už 15 minučių, tai už 10-15 minučių. Ir e, kaip matome, salė yra ne tuščia. Tai buvo numatyta mūsų darbo tvarkė, kad ponas Sotinger dalyvaus diskusijose, tema yra labai svarbi, tai yra bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimo veiksmų planas. Tai nepaprastai svarbi diskusija, taigi mano prašymas, kad paskambintumėt, susitiktumėte su savo kolegomis, pakviestumėte juos, kad ateitų į salę, mūsų salę ne vėliau kaip už 10-15 minučių, nes pradėsime diskusijas po 10-15 minučių, nes prašau paskambinkit kolegoms, nes dabar atrodo, na, kad bus didelis nusivylimas mums visiems, jeigu e, komisijos narys atvyks e, pas mus po 15 minučių, taigi prašau paskambinkit kolegoms, o dabar e, skiriu laiko pranešėjui ir norėčiau jums skirti 15 minučių. Taigi, ponia Grabarčik, galbūt jūs e, irgi norite kažko prisidėti prie energijos rinkų kūrimą. Na, labai ačiū, ponė pirmininkė, dėkuoju, kad e, man suteikėte tiek laiko. Na, aš norėčiau e, nepiknaudžiauti, kad salė nebūtų tuštesnė negu dabar neturiu esminių pastabų, norėčiau tik padėkoti už įvairiems kolegams už pasisakymus ir noriu pasakyti, kad mes tęsime darbą, e, atsižvelginti kompromisinius pasiūlymus ir e, sieksime kompromiso, kuris leistų išvengti dubliavimuose tai norėčiau pabrėžti vieną svarbų dalyką. Ir tai yra susijęs su komisijos pasisakymu. Ir manau, kai kurie svarbus dalykai šiame pranešime, pirmiausia, pirmasis punktas, pirma dalis. Čia mes iš esmės sutarėme nėra daug pakeitimų pasiūlymų dėl šitų e, klausimų ir ta, tai nėra iš esmės pakeista, bet tai yra tiesiog konstatavimas, kad komisijos požiūris dėl melinosios ekonomikos kūrimo, kad šitas požiūris yra e, labai platus ir vis. Ir komisija siekia konkretizuoti mėlynosios ekonomikos potencialą, kuriant darbo vietas, šitas komunikatas e, labai, kalba apie labai ribotą energetikos sektorių, apie biotechnologiją, mineralus, bet ką mes šitą pranešimą norim pasakyti, kad taip, mėlynoji ekonomika ir yra taip, bet yra ir daug daugiau. Ir labai svarbu, kad komisija laikytųsi požiūrio, platesnio požiūrio, e, ir labiau integruoto požiūrio, kadangi darbo vietų kūrimas visose sektoriuose, e, kurie sudaro mėlynoje ekonomikoje ir ne, ne vien tik tai mm, šie sektoriai, kurie atsirandantys sektoriai, kurie apima ir tradicinę veiklą. Ir kai kurie kolegos tai minėjo, pavyzdžiui, ir e, žvejyba, ir, ir gavyba jūroje, ir akvakultūra, tų nereikia pamiršti jeigu norime parengti plačią komitos ekonomikos e, kūrimo struktūrą. Dėkuoju. Dėkuoju už pranešimą, už pasisakymą. Taigi labai mums svarbi tema mėlynoja ekonomika. Balsavimas dėl projekto yra numatytas balandžio 16 dieną. Yra 220 trys pasiūlymai. Ir manau, kad po ketvirtos savaičių mes būsime pasirengę balsuoti komitete. O kitas klausimas darbo tvarkė yra bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimo veiksmų planas ir po kelių minučių pas mus ateis komisijos narys.

Gerbim kolegos, ponius ir poniai, pradėkime. Dėkuoju poniai komisijos nariai už tai, kad atėjo į mūsų komitetą. Tai yra įprastinė situacija ir kurie čia dirba per pastarę kadenciją, per pastarosius penkitą metų, tai mums tai yra visiškai įprasta, kad komisijos nariai lankosi čia komitete ir aptarė kas kart vis kitą e, klausimą, bet viskas yra, viskas yra susiję, negalime sakyti kažką kitokio, nes jeigu sukursim vidinę energetikos rinką, tai reikės ir skaitmeninės bendrosios rinkos, e, nes tai yra susiję klausimai. Taigi, bendrosios e, skaitmeninės rinkos sukūrimo veiksmų planas. Ir norėtume keistis nuomonėmis su jumis, ponė komisijos nariai, kadangi jūs esate atsakingas už E, skaitinė ekonomika ir šitas veiksmų planas taip pat yra labai, mums labai svarbus. Tai nėra kažkokia bendra idėja, bendra pobūdžio idėja ar strategija, bet tai yra veiksmų planas. Tai vėlgi labai svarbu. Tai yra didelis žingsnis siekiant e, skaitmeninės e, vidaus tinklos skūrimo ir atsižvelgiant į vis augančią e, skaitmeninę rinką. Na, mes tikimės, kad sužinosime viską, kokiu veiksmu yra imamasi, ką siūlo Europos komisija ir ypač dėl antrojo, trečiojo šitos strategijos ramščio kiek tai yra e, susijęs su bendrosiamis kompetencijomis, nes yra trys šitoje strategijoje ramščiai. Visų pirma, tai senaime pasiūlyme komunikate yra skirtas kitiems e, komitetams, galbūt tai labiausiai svarbu inko komitetui, tačiau antrasis ir trečiasis ramščiai yra žinoma e, susijęs su mūsų kompetencija ir mes tikrai esam labai suinteresuoti ir norime gauti visą informaciją apie veiksmų planą kuriant bendrąją skaitinę rinką. Taigi, gerbiamas komisijos narys, žodis jums. Ehm, Herr Busek, meine Damen und Herren Abgeordnete, Damen und Herren, vielen Dank für die erneute Gelegenheit. Gerbiami komisijos parlamento nariai, ponios ir ponai, dėkuoju už galimybę pasisakyti šiandien. Ir ką mes veikiame komisijoje, komisijoje rengdami komisijos paketą, ką mes dabar veikiame, tai apims visą eilę veiklos sričių ir apims taip pat ir komisiją ir parlamentą. Ir e, kalbam apie tai, kaip reikėtų europizuoti bendrąją skaitmeninę rinką ir kaip tai trauks parlamentą ir tarybą. Mums reikia dirbti kitų greičių skaitmeninė rinkoje. Niekas, niekas kitas sektorius taip greitai nesikeičia kaip skaitmeninė rinka. Ir keičiasi didžiulė, didžiuliu greičiu, taip pat greitai vystosi technologijos. Kai dėl turinio prašome veikti greitai. Mes kol kas veikiam per lietai, tikrai per lietai. Mm, ir mūsų darbo kultūra reiškia, kad reikia parengti mm, žalę knygą, klausimai, atsakymai, baltoji knyga, pasiūlymai komisijai, peržiūros, e, pakeitimai ir toliau pradinė parlamento nuomonė blokuojama metams, neparengė mm, dokumentų taryba ir toliau turi ribotas įgaliojimus, toliau trišalė dialogo procedūra ir <clears throat> galbūt direktyva, o galbūt sprendimas, bet labai dažnai įgyvendinimas turėtų būti atidedamas ir perkeliamas į nacionalinį teisę ir tai užtrunka 5-7 e, metus, o skaitmeninė rinka nėra pasirengusi laukti 7 metų. Reikia e, vykti greitai ir reikėtų žinoti, kokios yra struktūros Europos Sąjungoje. Aš atsiprašau, kad tai sakau. Na, jeigu lauksim, kol viskas įvyks. Jeigu e, e, norim kalbėti kažką daryti klimato kaitos srityje per porą metų, tai to neįmanoma. Per porą metų nieko neįmanoma padaryti, bet mes dabar e, prale, prale, gaištame laiko toje tai skaitminėje revoliucijoje ir ta skaitmeninė revoliucija mus aplenks, mes pramėgosim ją, o mūsų tikslas yra neatsilikti nuo pasaulinės konkurencijos šitai, šitame sektorėje. Tik mes turime veikti greitai, turime daryti daugiau, greičiau, investuoti daugiau į infrastruktūrą ir greičiau renkti teisės aktus. Tai aišku, tai turi būti ir geri teisės aktai. Todėl atskiri klausimai yra didžiulis iššūkis demokratinėje ES institucijoje. Na, kur yra esmė, esminiai klausimai mūsų strategijos. E, skaitmeninės politikos europeizavimas. Visų pirma, tai turėtų būti skaitmeninė vidaus rinka. Turime tą sukurti kam? Visų pirma, todėl, kad e, kaip ir e, turėti, aišku, vertybių ir, ir valiutos sistemą mes turim ir turėti čia rink, vidaus rinką. Gamintojams, piliečiams, paslaugoms turėtų būti sąžininka konkurencija kalbant apie prekes, automobilius, maistą, bet aišku, ta, ta, tą patį galim taikyti ir skaitmeninėms paslaugoms. Esminis punktas. Dėl ko skaitmeninė vidaus rinka yra labai svarbi. Jeigu, pavyzdžiui, ruošim, mm, e, sakysim, automobilius yra gamybos e, kaštai, e, atstavimo kaštai, jeigu, pavyzdžiui, gamina maisto produktus, tai reikėtų leidimai mm, ir taip pat gamybos kaštai, visą tai kainuoja. O skaitmeninės paslaugos platformos taikymas, vėlgi reik, jau tam reikia didesnių kaštų, didesnių kainų. Bet jeigu yra, kada skaitmeninė paslauga parengta, į, pavyzdžiui, ar yra šimtas vartotojų ar milijonas vartotojų, visiškai nesvarbu. <clears throat> papildomi kaštai yra nulis. Tai, tai panašu į saulės energiją, parengimo kaštai e, yra didžiuliai. Instaliavimas fotovoltinių panelių ant stogo jis taip pat yra labai brangus, bet gamybos, konkrečios gamybos saulės energijos kaštai yra labai nedideli. Dėl to ir skaitmeninės paslaugos neturėtų uh, apimti 28 e, skirtingų rinkų. Turėtų būti viena rinka pasaulyje. Aišku, jungtinės valstijos yra atskiras atvejis. Jie kuria savo vidaus rinko, mes to negalim daryti. Tai yra pirmas, e, mes turim būti konkurencingi pasaulinėje rinkoje, taip pat konkuruoti su Pietų Koreja, su Kinija. Tai reiškia infrastruktūra. Kiekviena rinka uh, E, turi turėti transporto galimybės, pajėgumus, greitį, galiojimą, kalbant apie kelius, oro kelius ir jūrų kelius, taip pat tą patį galim pasakyti apie skaitmeninius kelius, kalbant apie greitį ir pajėgumus. Kalbant apie skaitmeninį infrastruktūrą, tai mes dar nesame pakankamai apsirūpinę. Galiu jau dabar pasakyti, mes Na, jeigu pažiūrėsim į e, automobilių skaičių Europos keliuose, jeigu pažiūrėsime į e, krovininius automobilius, tai kiek, kiek tai yra reikalinga. E, tai yra oro kelių, jūrų transporto augimas, mes galim pateikti skaičius, bet mes per mažai žinome apie dokum, domenų perdavimą, dokumentų perdavimą kelius ir dokumen, domenų kiekis, kuris tai yra perdo, perduodamas, tikrai bus didžiulis, bus sprogimas. Ir kiekvienais metais mes stebėsim tokį procesą. Ir ateityje tiesioginė komunikacija tarp mašinų, tarp naujas elektroninės paslaugos elektroninės sveikata, mm, taip pat sąsaja su transporto priemonėmis. Taigi, kaip sakiau, duomenų kiekis išauks, mm, ne, nepaprastai išauks. Dėl to reikia pereiti nuo 3 MB per sekundę nuo iki 30 300 ar 3000 MB per sekundę. Čia kalbam apie greitį, pajėgumus daugiau negu 100 megabaitų, mes kalbam apie milijonus, milijardus. Ir čia reikia infra, infra, investuoti infrastruktūrą, investuoti į tyrimus e, visą europinių e, pagrindų ir e, apim, turėtume apimti visą sritį, kur galima naudoti skaitminėmis paslaugomis. Jeigu aš, pavyzdžiui, važiuoju automobiliu iš Briuselio per Luksemburgą, per Sarbriukeną, Karlsruę, Müncheną, Lincą. Taigi, aš galiu sėdėti automobilyje patogiai ir galiu netgi tam tamsintis langais važiuoti, galiu važiuoti ir skambinti, bet visi žino, kur aš esu. Bet kai mes pervažiuojam sienas e, traukiniu ar, mm, e, ar, ar sakysim, dviračiu, mes nemokame mūtų mokesčių, mes netik, neturim pas, pasų kontrolės niekas, netikrina, kada mes e, kertam sieną, neturim keisti valiutos, bet yra, sakykime, radio sistema, kuri, kurią reikia keisti. Tai yra, na, kaip tai jos tiesiog labai atsilikė, kada reikėtų keisti e, radio arba GPS sistemas. Taigi turėtų, reikia naujų sistemų, reikia, reikia naujų investicijų, reikia naujų vektorių ir tai yra dar labiau svarbiau, dar svarbiau negu tiesti kelius ir geležinkelius. Ir dėl to pagal Junkerio planą, SC planą, kuris dabar svarstama trišalėme dialoge, e, siekima kiek daugiau priemonių įgyvendinti susijusių su plačia juos temis skaitminėmis struktūromis ir tai susilauks didelių investicijų. Manau, kad didžiausias iššūkis dabartiniai Europos infrastruktūrai. Mūsų tikslas yra parengti direktyvą dėl Europos domenų saugumo. Aš kalbėjausi su kolegomis, kuris kalbėjo e, konferenciją dėl internetinio saugumo ir mes mūsų e, darbas bus vieningas tada, kai piliečiai pasitikės ir kai galės pasitikėti mumis. Ir kas dabar vadinasi pramoninis šnipinėjimas. Tai nevyks gamykloje, bet mes e, kalbam apie ką kitą. Ateities tai pramoninis šnipinėjimas bus susijęs su duomenimis, duomenų sistemomis. Dabar ar šiandien ar vakar, nesvarbu, rytoj ar poryt, bet ateityje tai, kas vyko vakar, tai, kas vyksta šiandien, mes stengiamės užkirsti kelią tam rytoj, mes turėtume, jūs turėtumėte padėti man parengti tokią direktyvą, kad direktyva praeitų. Ir e, lobistai dirba puikiai, bet mums reikia Europos domenų saugumo kultūros, reikia investicijų į domenų saugumą, domenų apsaugą. Ir tai galėtų būti mums taikomų standartų, nes domenų apsauga Mm. netiek paplitusi toliau TSM direktyva. Vėlgi tai buvo išsamei aptarta ir e, aptarnėjimai labai ilgai laikas priimti sprendimus, nes, kaip sakau, priimus sprendimą dėl TSM direktyvos bus vyks reforma. Kita peržiūra bus peržiūrimi e, Nu, telekomunikacijų teisės aktai bus peržiūrėti ir pakeisti. Toliau e, reikia pateikti naujus pasiūlymus telekomunikacijų pramoniai e, Europoje, turėtų atsižvelgti į vartotojus, konkurencingumą, investicijas ir atsižvelgti į mūsų telekomunikacijų tinklus. Yra tokios temos e, kaip tarpišinis, tarpišio mokestis, neutralumas ir spektras reikėtų valstybėse narise parodyti norą kalbėti apie dažnius derinimą, apie um, aukcionus, kur yra um, mm, 5G ir um, kokie yra pasiūlymai europiniam naudojimui, tai yra tarpišinis tinklys tinkla, tinklas. Ir tai yra praeities klausimas. Po tai perėjimasis laikotarpis reikia vėlgi dėrėtis ir vien, po vieno trijų metų bus <clears throat> vieninga erdvė, vieningo mokesčio erdvė kai buvau e, jaunas, tai buvo pigių, pigių skambučių sistema, nebuvo e, tarptautinių kodų arba nacionalinių kodų, tačiau ta vidinė rinka e, turėtų turėti vieną mokestį, tai yra e, tarptikinio ryšio mokestis, kaip sakiau, labai greitai turėtų tapti istoriją tinklų neutralumas, taigi neturi būti jokios diskriminacijos, visi turėtų turėti prieigą prie interneto, e, ir tą reikėtų skatinti, bet klausimas yra, koks yra bendras interesas. Taigi, transporto sistemos sveikata, e-sveikata, ekonomika ir mokslas mums rodo, kad e, reikia e, užtikrinti duomenų perdavimo saugumo garantijas ir tai turėtų būti taikoma visiems piliečiams. Kitas dalykas, e, kur mano nuomonė yra esminis dalykas, tai yra infrastruktūros ir tinkamas reguliavimas, modernus reguliavimas, šiolikinis mm, tyrimo aspektas Europos biudžete. Mes e, turime paskiria e, atitinkamus resursus tyrimo tikslams e, ir skirtai pinigai MVI ir startuoliams Europoje ir turėtume perėti nuo įprastinio kompiuterinių sistemų prie didžių e, domenų saugojimo, turėtume skatinti e, pramonės projektus, viską, ką galime padaryti investicijų ir, ir tyrimų srityje Europos Sąjungoje turėtų būti aktyvuota ir turėtų būti užtikrintas lygios galimybės visiems. Mūsų tikslas yra turėti autorių teisų e, bendrą e, sistemą, kad audiovizualinės paslaugos būtų e, užtikrintų konkurencingumą. Ką noriu pasakyti, jeigu, sakykime, RAI yra BBC, ar Prancūzijos televizija, ar bet kas kitas, jeigu jie teikia televizijos paslaugą, ir aišku, iš kitos pusės yra video paslaugos. Ir kai kuriais atvejais yra taikoma apsauga, jaunimo, jaunų žmonių apsauga, kalbant apie kokybės standartus. Taigi yra apribojimai reklamai ir mm, kai kurioms bendrovėms, o kai kurios bendrovės to netaiko, jos yra neatsakingos už turinį, trasojamą kūrinį. Bet vėlgi tai yra konkurencijos iškraipimas ir tai reikia vėlgi e, peržiūrėti, ar nereikėtų e, pakeisti direktyvą dėl audiovizualinių paslaugų. Mes pat, mm, mm patikime kai kurias įpareigojimus, taip pat įrodo tai, nepaiso maino to, ar jie yra įsikūrę Europoje ar už Europos ribų, ar jie teikia, pavyzdžiui, paslaugas Kalifornijoje. Ir tuomet e, visas e, pramonės klausimas atsispindi. Taigi, gerbėmieji, kitas dalykas. E, amerikiečiai nori pasinaudoti šitomis skaitmeninėmis galimybėmis tam, kad būtų pasiektas dominavimas visoje pramonėje. Taigi, Google, Apple, knygų prekyba Melstone, PayPal, kitos priemonės ir taip pat draudimo sistema, bet kas, kas turi duomenis, turi galę. Jeigu pasimsime į foną, kurį pirkote iš Apple ir neskaitėte be sąlygų, tai jūs pasirašėte, kai gavote įrangą kaip individualus asmuo ir jeigu jūs vyksta iš Briuselio į Hamburgą, tai tuomet Apple žino daugiau apie jūsų kelionę negu draudimo bendrovės. Jūs žinote, jie žino, žino, kad jūs esat, jūs vairuojate greitai ir pavojingai ir jeigu jūs po kelių metų pražysite draudimo paslaugų, tai pažiūrėsite jūsų reitingus ir pavojus, kuriuos e, jūs e, keliate. Taigi draudimo e, bendrovės bankai, jie yra visur viskas yra svarbu. Taigi mūsų pramonė patiria tikrai pavojų, didelius pavojus visose sritise ir skaitminė, kur yra įvykusi skaitminė revoliucija ir daug Europos strategijų. E, Tikia, kad reikėtų daugiau e, suverenumo, daugiau valdžios, kad mes sukūrėme, kurtume vieną skaitmeninę rinką ir kad draugės su pramonę naudotume duomenis kūrybiškai, kurtume naujas paslaugas, naujas ryšius su vartotojais, optimizuotume procesą, padidintume produkciją ir kokybę. Visą tai galime pasiekti. Taigi tai yra labai aiškia analizė e, transporto priemonių gamyboje, e, toliau e, įranga, bankininkystė, e, draudimas, visą tai yra svarbus, tai yra įtraukti į procesą. Ir skaitminė vidaus rinka, ką mes norime skurti, tai turėtų būti platforma, bet mūsų tikslas yra skaitminė sąjunga. Čia turėtume turėti europinės strategijas kurios užtikrintų e, esamas darbo vietas, sukurtų naujas, skatintų ir stabilizuotų pramoninę konkurenciją. Tai vyksta ir aš tikiuosi, kad jūs kaip teisės aktų rengėjai ir kaip žmonės, kurie esate atsakingi už biudžeto resursus, už tyrimo mm, resursus, na, <clears throat> jūs galite reikalauti, kad mes užtikrintume geresnį teisės aktų e, rengimą, nors ne visame tai vyksta Europos Sąjungoje. Ačiū, ponia komisijos nariai, už labai giliai išsame skaitinės rinkos problemų apšalgą. Mums buvo svarbu išgirsti, koks yra politinis požiūris į šį klausimą ir be abejo mes esame atsakingi savo piliečiams, kad šitą idėją būtų plėtojama. Taigi dabar pasisakymai. Pirmiausiai EPP frakcijos vardu ponė Dekalstilovera. Labai ačiū pirmininkė ir noriu padėkoti taip pat pana komisijos nariu už tai, kad buvo su mumis tokiu momentu, kuris yra labai svarbus. Nes mums svarbu iš tikrųjų išgirsti, ką reiškia kurti skaitminę ekonomiką, skaitminę visuomenę, kaip tas procesas turėtų judėti į priekį. Skaitminės visuomenės, skaitminės ekonomikos vystimasis yra tarsi greitasis traukinys, kuris nestoja tarpinėse stotelėse. Mes negalime būti kažkur tai to traukinio paskutinėse vagonuose. Mes turime būti priešiniuose vagonuose greta lokomotyvo. Tai yra labai svarbu. Ir šiame kontekste jūs labai aiškiai, labai gerai viską pristatėte, todėl aš dabar nesileisiu smulkmenas, kadangi e, tam priektų per daug laiko. Tačiau faktas yra tas, kad viena bendra rinka yra absoliučiai būtina ketinė prielaida, jeigu norime panaudoti jungtinius fondus Europos Sąjungoje. Ir Europos Sąjungoje e, tas skaitminė rinka faktiškai yra vienas iš mm, vidaus rinkos variklių, kuris įgalintų mus konkuruoti su likusiu pasauliu daug veiksmingiau. Tačiau tam be abejo turime užtikrinti visus tos dalykus, kuriuos jūs minėjote, ir aš kalbėsiu tik apie porą šių. Visų pirma, dabar esame padėtyje, kada netrukus turbūt pavyks e, pasiekti sustarimo naudingo visiems, ypatingai mūsų vartotojams, e, dėl tarptinklinio ryšio, interneto neutralumo ir panašiai. Trūksta praktiškai tik tai paskutinio žingsnio šiame komitete. Ir vėliau šiandieną aš ketinu apie tai kalbėti. Taigi nežinau, kiek žmonių e, turėsiu paaiškinti apie šią situaciją, tačiau bet kuriuo atveju dabar mes jau atėjome prie pabaigos ir paskutinėme etape turime, na, sakant, padėti parašus ant šito sustarimo. Iš tikrųjų, mes turime politinę ir moralinę pareigą mūsų piliečiams padėti spręsti šią problemą. Toliau, mums trūksta lyderystės. Aš parlamente esu jau penkeri metai, pažįstu jūs, jau nekartą esu susitikusi ir žinau, kad jūs kaip politikas nenusisukate nuo iššūkių ir problemų, nebijote problemų. E, turime jūsų pirmtaką, pana Ansip. Dabar jūs taip pat atrodote puikus lyderis, tačiau mums reikia daugiau tokios lyderystės, nes procesai vyksta labai sparčiai ir kartais politika Europoje atsilieka, politiniai procesai, patys politikai reaguoja per lietai. Taigi jums reikalingi tvirti lyderiai. Komisija iš tikrųjų turi galimybę spausti priekį, suteikti tam tikrą pagreitį procesams taryboje. Kita vertus, E, komisija vaidina taip pat labai svarbu vaidmenį santykius su parlamentu, taigi komisija ir lyderystė yra na, labai glaučiai susijusios savokos. Ir manau, kad mes turime tikrai sparčiai judėti į priekį visose šiose sritise. Ir galų gale, komisarė, e, laikas bėga sparčiai. Tačiau mes veikiame nepakankamai greitai. Taigi mums reikia pirmiausiai sukurti labai lankščią e, reaktyvę politiką, kuri leistų greit prisitaikyti prie kintančių aplinkybių. Teisės aktai, na, kai kurie pasiūlymai be abejo nesusijęs teisės aktais, e, susijęs su vadinamis e, minkštosiomis teisinėmis priemonėmis, apie tai kalbėjo kai kurie kolegos anksčiau, tačiau kalbant apie teisėkūros procesą, mes labai aiškiai turime pasakyti, jog būtina išlaikyti dėmesį konkrečioms sritims, kuriams kuriame įstatymus, nes kitaip viskas labai sunku ir vėlgi parlamento kadencija baigsis tuo, kad bus padaryti tik keli drovų žingsneliai į priekį, bet nebus iš tikrųjų išspręstos didžiosios problemos ir rimtie iššūkiai. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju komisarė. Džiaugiuosi išgirdęs kai kurias iš tų minčių, kurias jūs šiandieną pristatėte, jūs minėjote kai kurios dalykus, jūs minėjote e, klausimus ir tai iš tikrųjų padrasinanti mintis. E, Europa turi šansą dabar e, sukurti sėkmės istoriją visam srityje. <clears throat> Prieš kokį porą dešimčių metų Europa buvo tikra lyderė šios srityje, bet Dabar mes, e, kurdami 3G ir 4G mobiliosius e, tinklus, atsilikome ir galbūt kuriant 5G kartos tinklus, mes vėl turime šansą pasivyti pasaulio lyderius. Be abejo, turime kalbėti apie tai, kaip e, reikės mobilizuoti reikiamus fondus, ar mums pajėgs konkuruoti savo projektais, ar pavyks mobilizuoti lėšas. E, na, man patiko tai, kad e, Junkerio plane buvo išsaugotas kai kurios lėšos e, skirtos moksliniam tyrimam ir dabar toliau komisija bei parlamentas e, baigė susitarti dėl to, kurie kryptimi reikia judėti, mums reikia 5G ryšiams, reikia investicijų į skaitminę infrastruktūrą, tai be abejo labai svarbu, tačiau labai svarbu e, pagalvoti, kaip realiai užtikrinti tas investicijas. Šitai esu jau kartojęs praeitiem. Kibernetinis saugumas yra labai svarbus dalykas, tai turbūt esminė sėkmės prielaida. Ir aš esu įsitikinęs, kad mums reikia sukurti sistemą, kuri mums suteiktų tam tikrus na, sertifikatus, pažymas, turėtų būti kažkokius kažkokia tai trečioji institucija, nepriklausoma institucija, kuri suteikia tos sertifikatus e, internetui, kibernetiniam saugumui ir panašiai. Ir e, labai svarbu pritraukti investuotojus. Dabar matome stambių investuotojų E, kurie atvyksta pasirengę investuoti milijardus į kibernetinio saugumo sistemų kūrimą, tačiau mes kartais nežinome, kas už viso to stovi, e, nežinome, kokie bus tos veiklos rezultatai, kad ką jiems atneš, taigi jums reikia tam tikros sertifikavimo sistemos. Ir be abejo, tokia sistema, ko gero, leistų mums e, atsikratyti pasitikėjimas tokos, kalbant apie kibernetinio saugumo sprendimus, nes dabar faktiškai e, žmonės apimtų to nepasitikėjimą. Ir dar vienas dalykas, mes turime būti nuseklus. Regio generalinis direktoratas dabar kaip tik tai e, kalba apie skaitmeninę darbo atvarkę ir panašiai, tačiau e, yra ir kitų struktūrų, pavyzdžiui, struktūrinių fondų skirstimo padaliniai, kurie irgi turėtų būti įtraukti šitą veiklą. Mums labai svarbu susikurti aišku vaizdą, kuria kryptimi reikia judėti. Ir iš tikrųjų gana keista, pavyzdžiui, kalbam apie e, tai, kad skaitmė darbo tvarkė tvarko e, generalinis e, regio direktoratas, tačiau kiti direktoratai tarsi neturi nieko bendro. Iš tikrųjų reikia daugiau nuseklumo ir komisijos veikloje ir derinti tą veiklą su valstybėms narėmis, nes kitaip atsiranda įvairiausių kliučių. E, panašus dalykai vyko ir su GSM e, dokumentų paketu. E, taip, regio generalinis direktoratas šitą darė, bet jiem pritruko nuseklumo ir pritruko veiksmų koordinacijos. Taigi, svarbu šitos dalykus spręsti, net vėliojant ir taip pat svarbu nepamiršti ateities technologijų. Mes kalbame apie apimčių didėjimus ir manau, kad jums vadovaujant iš tikrųjų mums pavyks ryštingai žengti į priekį. Ačiū. Pane Klubačiuk, konservatorių ir reformistų vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbimas komisar, komisijos nariai, dėkuoju už pristatymą ir pritariu tam tvirtinimai, kad jūs tikrai labai daug siekiate, kuriant skaitinį rinką. Tačiau mano klausimas būtų e, nukreiptas į techninius aspektus. Ir jūsų koncepcija, jeigu kalbam apie visą infrastruktūros sferą, jeigu žinome, e, didžiulis pakitimas įvyko pereinant analoginius, nuo analoginių sistemų perėjimo prie e, skaitmeninių sistemų. Taigi, kaip atsirado galimybė mm, perduoti duomenis skaitmeniniu tvarka, tai tikrai buvo nepanašus iki, iki liktolinius įrenginius, mm, mm, ar taip pat SDH, ar kitus nesinchroninius duomenų perdavimo būdus pagal ATM. Ir tai leido sukurti sistemą, belaidė sistema, apie kurią jūs šiandien kalbėjote ir kuri dabar iš esmės yra blokuojama, jeigu kalbėsim apie vystimą. Tai yra susiję visų pirma perėjimą nuo e, vienų valstybių ir, ir, ir kitų valstybių perėjimų nuo, nuo, nuo atskirų sistemos dalių, bet pagrindas yra tas pats. Taigi tam, kad išspręstume tokį e, klausimą, reikia didžiulių lėšų. Ir, mm, ir paskutinė, mylė paskutinis klausimas, kur didžiausia problema yra technologijų pakeitimas. Ir savo laiku buvo mm, Fiberdesk e, tvarka ir vėliau ji buvo blokuojama, nes buvo labai mm, didelį įgyvenimo kaštai. O kalbant apie perdavimo tai yra visi sprendimai ADSL, HDSL, tai nėra pakankami, kaip pasirodė. Dabar mano klausimas, jeigu bus pokytis, ar yra diametrinis perėjimas nuo perdavimo sistemų, tai yra e, iš, į koks bus investicijų lygis. Ar mes taip pat kalbam apie vystimą, kad bus didesnis perdavimas, didesnis rastavimo galimybės ir, pavyzdžiui, laidumas daugiau negu 100 megabitų, tai yra labai sunku ir daug pardavėjų siūlo tokį, ne, tokį klausimą, bet niekas netitinka tokių sąlygų. Atsižvelginti tai, kad yra E, ribojimai dėl domenų perdavimo ir jų negalima įveikti. Ir tai yra susiję tik tai su didžiulėmis investicijomis. Taigi klausiu apie tas investicijas, jeigu kalbam apie technologijas, kurias komisija e, siūlys kaip sprendimą. Ir kitas mano klausimas yra susijęs su teisiniais klausimais, kiek tai yra susijęs su to mitiniu roamingu kurio nekenčia visi. Kaip gerai žinome, pagrindiniai nes didžiausias telekomunikacijų firmas yra vyriausybė rankose. Tai yra Deutsche Telekom, visų pirma France Telekom. Ir jos nėra suinteresuotos e, įvesti kažkokius apribojimus arba likuduoti roamingą, atsižvelgiant į tai, kad jie sumažės jų pajamos. Kaip jūs vertinate situaciją, ypač kalbant apie tą kontekstą, kad, pavyzdžiui, Vokietijos rinkoje, energetikos rinkoje ir kokias yra galimybės panaikinti roamingą jeigu nors tai yra valstybių rankose. E. Dėkuoju už pastabas, pane Kalas. E, Dėkuoju. Dėkuoju už jūsų pranešimą ir sveikinimus. Sveikinu dėl strategijos, nes akivaizdu, kad čia išdėstė prioritetai, kurie turėtų būti skaitmeninėje rinkoje. Labai svarbu panaikinti kliūtis ir barjerus, o ne kurti naujus. Taigi, klausydama jūsų, aš turiu pasakyti, kad aš pritarčiau ponė Dekasilio Vera, kad mums reikalinga lyderystė. Reikia ne tik kalbėti apie riziką, pavojus, e, kurie kyla, bet turėtumėm taip pat akcentuoti galimybės, kurias viena bendra skaitminė rinka atvertų mūsų pramonį. Kadangi mes esame ITRE komitetas pagrindiniai mūsų interesai susiję su skaitmenizacija pramonėje ir to įtaka augimui bei ekonomikai. Jūs šiek tiek minėjote platformas ir e, aš suprantu. Aš suprantu, kad e, strategijoje numatyta įvertinti tas e, prisijungti atsižymų veikiančias platformas, online platforms. E, tačiau labai svarbu, kaip mes apibrėžiame apskritai šitas platformas, kaip, kaip suprantame tą savoką. Ir e, bet kuriuo atveju, manau, kad labai svarbu būtų sukurti reguliuojančią instituciją, kuri prižiūrėtų tokias online žaidimų veikiančias platformas. Taigi, e, ar kalbate apie pačių platformų kūrimą, ar daugiau tik tai apie tą reguliavimo mechanizmo sukūrimą? Kalbant apie autorinės teisės, man labai svarbu, kad būtų kuriama bendra rinka kultūriniam turiniui. Ir e, vartotojai, kai, kai vartotojai negali kažkokių dalykų įsigyti primtomis sąlygomis, tai tas tik tai skatina piratavimą. Taigi labai svarbu būtų tinkamai sutvarkyti autorinių teisų valdymas. Taip pat e, e, būtų įdomu išgirsti, kaip telekomų konsolidacija turėtų veikti, jeigu bus sukurta bendra telekomunikacijų rinka. Ir dabar turime rinkoje keletą stambių žaidėjų, keletą stambių bendrovių, taigi konkurencija matyti vis tiek ne, neišnyks. Labai įdomu būtų išgirsti, kokia yra jūsų vizija. Dėkuoju ir toliau ponė Ens, kur vardu. Ačiū. Aš tikrai sutinku, kad mes ilgą laiką minčiukavome vietoje, buvome per lėti ir kalbame apie e, skaitinė revoliucija ir taip pat reikia nepamiršti etinių klausimų, ką žmonėms atneš šitą technologinę revoliuciją. Taigi labai svarbu rasti tinkamą pusiausvyrą tarp e, pagrindinių teisių, e, vidaus rinkos ir kai kurių kitų interesų. Jums kalbant, e, aš klausius ir na, norėčiau tik tai pasakyti, kad Žinote, pavyzdžiui, gyvulius galima auginti arba greitai ir rezultatai bus nevienodi. Taigi, kurdami skaitmeninę darbo atvarkę, skaitmeninę vidaus rinką, mes turime pasistengti išvengti klaidų. Toliau, turi būti rasta pusiausvėra tarp piliečių teisų ir skaitmeninės rinkos. Todėl kai kurias temas reikia nagrinėti išsameu, pavyzdžiui, tinklų neutralumas, tarptinklinis ryšys jei mes visą tai paliksime trilogui, labai sunku prognozuoti rezultatus. Tinklų neutralumo klausimų ne viskas, ką mes čia aptarėme, bus įtraukta. Čia, ką jūs apie tai manote? Kaip e, galima pasiekti pažangos, atsižvelgiant tai, kokios šalis dalyvauja diskusijose. Toliau, e, tarptinklinio ryšio mokesčiai, taip, yra nuostata, kad reikėtų atsikratyti šito reiškinio, tačiau kaip mes to pasieksime, tai mums yra svarbu. Interneto saugumas, vėlgi vakar plenarėm pasidirgi buvo apie tai kalbama, daug įvairių dalykų buvo pasakyta. Daug kalbama apie interneto saugumą, tačiau kaip tai padaryti, čia pirmiausia iškyla išteklių klausimas. Mes dabar apkarpome išteklius, lėšas skirtas vystimuose ir e, bijau, kad per mažai lėšų lieka šitam dalykams spręsti. Taigi norėčiau išgirsti jūsų poziciją toliau. E, savo dokumente taip jūs kalbate apie geoblokavimą. E, kokie tie dalykai neturėtų pasikartoti, bet labai svarbu vėlgi atsirinkti, kas yra priimtina ir kas nebetoleruotina. E, Taigi labai svarbu e, įvertinti poreikius, nes e, esame be abejo ekspertų, kurie daug geriau išmano šitą temą negu mes, politikai, todėl labai svarbu įsiklausyti ekspertų nuomonę ir tik tai ją turėdami galime judėti į priekį. Tokiu būdu galbūt nebus paukotos piliečių teisės, Nes dabar bijau, kad dažnai viskas daroma piliečių teisų sąskaita. Kalbant apie domenų apsaugą, mes į tai turime atsižvelgti. Ne viena problema nėra atsieta nuo kitų ir spręsami techninės problemas be abejo turime nepamiršti žmonių teisų. Ačiū toliau e, kalbės ir kolegos, vėlgi primenu, kalbėkite nelgiau kaip dvi minutės. Kolega Paul Rubin. Labai ačiū. Komisijos nariai. Parlamentas didžiąją balsų daugumą nusprendė, kad tam e, tinklinio ryšio mokesčiai turėtų dinkti iš Europos vidaus rinkos. Ir aš būčiau linkęs palaikyti bet kokį kompromisą, kuris galų gale leis atsisakyti šitų tarptinklinių ryšio mokesčių ar šiemet, ar vėliausiai kitais metais, nes iš tikrųjų yra tiesiog nebeprimtina, kad mes kalbame apie duomenų, e, tarptinklinį ryšį ir panašiai, esame tam tikrų kainų žirklių tarp įvairių valstybinarių ir kai kada nuvykus į kitą valstybę narę, duomenų ryšys galim kainuoti tiesiog šimtus kartų daugiau. Pavyzdžiui, Austrijoje vieneto kaina yra 2 eurai 30. Tuo tarpu Vokietijoje pasinaudojus to pačiu e, interneto srautu, e, man gali tai kainuoti virš 140 eurų. O išvykus už ES ribų kartais gali kainuoti ir mm, vos ne 200 tūkstančių eurų. E, taigi, kaip iš tikrųjų visą tai vyksta, kaip gali būti, kad, pažiūrėjau, gigabaitas mano šalyje gali kainuoti 2 eurus 30, o Vokietijoje jau 200 kažkiek 40, o, o, o pasaulinėje rinkoje kai kur netgi ir beveik 200 tūkstančių. Kažkokia tai nesąmonė, iš tikrųjų. Ir e, pasigirsta ar, ar, ar, argumentų, kad e, tie mokesčiai reikalingi, nes kitaip nebebus galima investuoti infrastruktūrą, bet kažkas turi būti daroma, nes kitaip nauji verslo modeliai pašiausiai bus išstumti iš rinkos. E, labai svarbu, kad prietaisai, elektroniniai prietaisai visame pasaulyje, nekalbant jau apie Europą, būtų naudojami už tas pačias kainas. Nekeper. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ačiū komisario už tikrai aiškiai išdėstytą poziciją. Kalbant apie komisijos strategiją, šiandien lyg ir tikėjusi išgirsti daugiau apie e, pramonės klausimus. Kalbant apie tuos jūsų minėtos skaičius 4,0, tai yra susijęs su įvairiomis pramonės rytimis, moksliniais tyrimais, medicina, sveikatos priežiūra, švietimu. Ir jeigu pažvelgtume į automobilių gamintojus bei jų sąryšius su informacinėmis technologijomis, suvoktume, kokia svarbi yra šis rytis. Ir jos svarba ateityje tik dar labiau auks, tad be abejo turime būti aktyvus. Skaitmeninė darbo tvarkės, skaitmeninė strategija yra vienas klausimas, tačiau reikia kalbėti ir apie tą laiko komponentą. Ši pramonė keičiasi itin sparčiai ir Junktinės Amerikos valstijos jau parodė mums pavyzdį, e, kaip galima susidoroti su viskuo, bet kuriuo atveju Europa yra pirmaujanti informacinių technologijų paslaugų teikėja visame pasaulyje. Tačiau kalbant apie skaitmeninės paslaugas, to taip pat galima pasiekti, tačiau reikia tam skirti lėšų. Kalbant dėl dėrybų susijusių su EFSI, Svarbu numatyti pakankamus išteklius ir užtikrinti tinkamą vidaus rinkos funk funkcionavimą, remti įmonės, mokslinius tyrimus ir inovacijas. Turiu du klausimus šią temą. Galbūt galėtumėte pakalbėti apie išteklių panaudojimą, šiek tiek labiau paliesti šį klausimą, kiek jūsų nuomonė lėšų reikėtų ir ko konkrečiai būtų galima tikėtis iš e, EFSI fondo. Komisaras Ansipas e, kalbėjo apie privataus ir viešojo sektoriaus partnerystę šioje srityje. Taip pat buvo kalbėta ir apie kibernetinį saugumą, kokia yra jūsų nuomonė šio klausimu, kaip žadate siekti pažangos, juk saugumas yra svarbus ir grėsmės keliamo saugumui yra taip pat mūsų prioritetas. Ir žinome, kad neretai yra įsilaužima įvairiausias sistemas, at pavyzdžiui, ir vakar Belgijoje oro uostas buvo uždarytas dėl kilusių problemų. Pone Krel, prašau. Ačiū labai, ponė komisarė, turiu pasakyti, kad mane nustebino tai, jog jūsų išsakytos mintis visiškai sutapo su mano įsitikinimais. Aš pati esu informacinių technologijų specialistė ir puikiai suvokiu, kaip sparčiai plėtojasi ir keičiasi technologijos. Ir tikrai galiu pritarti tam, kad reikia paspartinti teisės aktų kūrimą šioje srityje. Būtų džiugu, jeigu kai kuriems iš skaitmeninėje darbo tvarkėje esančių klausimų būtų suteiktas prioritetas, būtų rengiami pasiūlymai tais klausimais. Man atrodo, kad mes taip pat turime pagalvoti apie tai, ar mūsų teisės aktai turėtų būti kuriami lankščiau. Kai yra kuriamos naujos technologijos, reikia užtikrinti, kad ne viskas nuo pradžių būtų pradedama, tačiau esami teisės aktai būtų pritaikomi prie naujos realybės. Tad reikėtų numatyti pakankamai lankstumo, sistemos turėtų būti gana lankščios. Ir reikia spartinti ne tik teisėkuros procesus, kaip jau minėjau, tačiau infrastruktūrą reikia tobulinti. Taip, Vokietija tikrai yra pažengusi šioje srityje, tačiau, kalbant apie Vokietiją, ten yra ir savų problemų, kur nepasiekia radio ryšys, yra tokių teritorijų. Tad norėčiau paklausti, kokių paskatų ketina suteikti komisija, jog būtų paspartinta infrastruktūros plėtra. Manau, tai galima tai padaryti įvairiais būdais ir norėčiau daugiau sužinoti apie jūsų planus bei jūsų planuojamą koncepciją. Ačiū. Dėkuoju, pirmininkė, ponio komisijos nariai, aš visiškai suprantu, kad mm, dabar čia mes nenorime atsiriboti vien tik tai e, Europą, mes norime žinoti, e, kaip vyksta visur, kas, kokie yra pavojai ir e, kaip taip pat apie saugumą interneto srityje, taip pat turime patikti atitinkamas garantijas. Na, bet aš suprantu, kad jūs suprantate ir įvairių ekspertų nuogastavimus, kurie nurodo Europos, Europą didžiulės problemas investicijų ir dėl to, kad trūksta investicijų, tai aš suprantu, kad jūs tam pritarėte ir taip pat ir e, skaitmeninis e, nesaugumas, tai labai svarbu, labai dažnai kalbam apie piliečius, kurie gali prieiti prie naujųjų technologijų, bet taip pat e, galvo, galvokim ir tai, kad daug ir kas neturi tokios prieigos. Taigi mano klausimas, tai aišku labai gerai, kad operatoriai e, investu, teikia paslaugas ten, kur yra garantijos, kad jie gaus gražą iš savo investicijų, bet kaip pasiekti visus kitus gyventojus, bet taip pat ir viešo visuomenės investicijos, tai vat yra svarbios, nes žinote, kokie yra finan, viešųjų finansų padėtis įvairiose valstybėse narėse, taigi kokias priemonės jūs turite, kurias kur galime paskatinti skaitmenizavimą. Ir toliau vieninga skaitmeninė rinka, tai yra gerai, bet kaip pereiti, kokia yra seka, kurią jūs numatote pereiti nuo nacionalinių rinkų prie vieningos Europos rinkos. Ačiū. Thank you very much. And Mrs. Moody. Ačiū labai. Žodis poniai Mūdį. Ačiū už sutiktą žodį. Taip, tikrai infrastruktūros klausimai ten svarbus, džiugu, kad tam skiriama dėmesio ir mano regione, regione taip pat yra pavyzdys susijęs su itin greitų internetu Kornvalio regione. Tam buvo itin veiksmingai panaudotos europinės lėšos ir buvo e, sukurta reikalinga infrastruktūra, kuri dabar tarnauja žmonėms. Ir taip teisingai buvo kalbėta apie tas grėsmės, kurios dabar kyla. E, skaitmeninis pasaulis yra prieinamas tam tikrai mūsų gyventojų daliai, tačiau nemažai e, mūsų piliečių dėje negali pasinaudoti e, skaitmeninio pasaulio teikiamais privalumais, ypač kaimiškose vietovėse. E, tad trūksta interneto plėtros ir manau, kad plačiojošio interneto tinklų tiesimas tikrai padėtų toms kaimiškoms vietovėms. Dar vienas svarbus elementas yra susijęs su moksliniais tyrimais ir plėtra. Manau, kad investicijos numatytos moksliniams tyrimams ir plėtrai galėtų padėti taip pat įvertinti, ar infrastruktūra yra tinkamai panaudojama plėtojant tinklus ir kuriant naujas darbo vietas, jau kalbant apie darbo vietų kūrimą, reikia, kad jas užimtų uh, E, pakankamai išprusę žmonės turintys reikalingų įgūdžių ir tai savaime yra svarbus elementas, tinkamas švietimas tikrai galėtų paskatinti plėtrą ir manau, kad tikrai tai padėtų plėsti tokias e, sritis kaip pavyzdžiui taikomųjų programėlių kūrimas. Ačiū. Dėkoju. Dabar žodis ponui Royal. Prašau. Ačiū labai. Ačiū komisarui už pristatytą pro problemų analizę. Kolegos uždavė nemažai klausimų ir kalbant apie problemas e, bei apie e, greitį bei duomenų kiekį, na, tie reglamentai, kurie yra rengiami, pavyzdžiui, duomenų apsaugos reglamentas, tinklo neutralumo teisės aktas gali padėti siekti pažangos Tačiau norėčiau paklausti, kaip konkrečiai ketinate tai užtikrinti, juk norite numatyti didesnį lankstumą ir bus apdanojama daugiau duomenų, tad kaip bus užtikrinama, kad būtų pakankamas duomenų apdarojimo greitis. Taip pat kalbant apie tinklo neutralumą, norėčiau paprašyti jūsų išsameu e, padiskutuoti tais klausimais. Galbūt reikėtų e, atvirai pasakyti, kad reikia tam tikrų didesnių pakeitimų, korekcijų. Na, o kalbant apie investicijas, taip pat kyla nemažai klausimų, iš kur bus paimtos lėšos. Aš suprantu, kad viskas bus paimta iš pono Junkerio kišenės, tačiau ta kišenė juk nėra nesibaiginti. Ir tik norėčiau geriau suprasti tuos procesus, nenoriu žadėti e, kažko, e, mūsų piliečiams, ko, ko po to negalėsime įgyvendinti. Kalbant apie privačiasias lėšas, taip suprantu, kad norima gauti investicinę gražą, tačiau galbūt būtų galima sukurti tą vidinį tinklą taip, kad e, iš to būtų galima gauti pajamas, nes jeigu pajamų nebus gaunama, privatus investuotojai tikrai nenorės į tai investuoti. E, Reikia užtikrinti, kad privatus investuotojai turėtų galimybę gauti pelną, tačiau ar turime priemonių bei galimybių tai padaryti? Ačiū labai. Pono Salinį, prašau. Ačiū labai, ponė komisarė. Ačiū už jūsų pristatymą. Dėkuoju ir už jūsų entuzijazmą. Man atrodo, kad vienas iš svarbiausių dalykų, kuris e, padėtų ES atsistoti ant kojų ir siekti rezultatų, tai yra tinkami įsitikinimai, tinkamas vadovavimas ir tai yra gyvybiškai svarbu. Tad džiaugiuosi matydamas jūsų entuziastingą nusiteikimą, tikiuosi, kad juo užsikrės ir jūsų kolegos, tai yra vienas svarbiausių sėkmės elementų. Aš pats nesu skaitmeninės bendrosios rinkos ekspertas, aš turiu daugiau patirties toje tose senoviškose sistemose. Tačiau, kalbant apie bendrosios skaitminės rinkos iššūkius keliamus, keliamus rinkai, turiu paminėti, kad, pavyzdžiui, Italija yra pramoninė šalis, tačiau kartu ir žemės ūkio kraštas. Ir kalbant, pavyzdžiui, apie drėkinimo sistemas, e, jos pasinaudoja įvairiomis naujomis technologijomis, pavyzdžiui, palidovų sistemomis. Taip pat ir ūkininkai gali pasinaudoti savo išmanysiais telefonais, kad sužinotų, ar jų laukai yra pakankamai laistami. Tačiau manau, kad galima dar labiau išplėtoti turimas technologijas dabar dėl tų investicijų. Kalbant apie investavimą, dažniausiai susidurima su pertekliniu reglamentavimu. Tai be abejo reikia gero reglamentavimo, tačiau jo turi būti kiek įmanoma mažiau ir valstybė turi šiek tiek atsitraukti. Ir mes turime nuspręsti, ar mes, kaip didžiosios ES valstybės narės, norime prisimti tokią riziką. Nesakau, kad nereikia jokio reglamentavimo, tačiau visi puikiai suprantame, kad neapsikrovę nereikalingais dalykais galime judėti daug sparčiau nei neždami didžiulę naštą ant pečių. Tad man atrodo, kad ir šia prasme ir valstybės turėtų būti kiek įmanoma mažiau apkrautos nereikalingomis taisyklėmis ir taip pat labai svarbu gerinti ryšius tarp investuotojų ir politikos kuriejų. Neretai yra sakoma, kad investuotojai neinvestuoja tada, kai yra pateikiamos garantijos Investuotojai yra pasirengę rizikuoti. Vienintelis dalykas, kam nepritarė investuotojai ir ko jie nenori, tai yra biurokratija, reglamentai ir taip toliau. Bet to šiandien jau buvo kalbėta apie tarptinklinio ryšio mokesčius, to nebekartosiu. Ačiū, ponė Salinė. E, tikrai e, dabar būsiu atsargesnis, kreipdamasis į kolegas. Žodį, žodis ponui Boni, prašau. Ačiū, norėčiau pasveikinti E, Gerbiama komisarą, džiaugiuosi jūsų aistra ir, ir entuzijazmu, nes kalbant apie mūsų sėkmę, reikia gerų lyderių, tai yra svarbus elementas. Antras svarbus dalykas yra lankstus teisės aktai, visiškai pritariu tam, kad reikia lankstumo teisėje kuroje. Ir taip pat neteisėje kūrinių pasiūlymų reikia, kai kalbame apie bendrosios skaitmeninės rinkos įgyvendinimą. Trečias dalykas. Įtin svarbės yra investicijos į infrastruktūrą. Tai yra kertinis klausimas susijęs su ateities plėtra. Tad labai svarbu teikti e, paramą pramonės plėtrai. Ir galbūt man šiek tiek pritrūko tikslesnės apibriešties e, apie tos pramoninius procesus. Taip, kalbėjote apie tam tikrus skaičius, tačiau bet kuriuo atveju Ačiū komisarui, džiugu, kad atvykote į mūsų posėdį. Dėkoju, dabar žodis ponui Arimo. Ačiū labai, ponė pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti ir komisijos nariui. Dėkoju, kad taip išsamei pristatėte skaitmeninės rinkos klausimus. Kaip ir jau minėjau, kai kurie kiti kolegos galime pritarti beveik viskam, ką jūs sakėte. Ir tikrai būtų labai džiugu, jeigu per keletą artimiausių metų galėtume e, tuos išsakytus žodžius paversti realybę. Tikiuosi, kad sugebėsite to pasiekti per e, ketverius ateinančius metus, tada tikrai jums reikėtų suteikti skaitmeninę Nobelio premiją, tačiau be abejo ne, iškils tikrai nemažai sunkumų, bet kuriuo atveju reikia nusibriežti prioritetus išskirti juos jūsų parengtame plane, suvokti, kad laiko nėra daug, tad tikrai būtų naudinga apibriežti, kurios rytis yra prioritetinės. Norėčiau paklausti, kokie yra jūsų asmeniniai prioritetai. E, kas jums yra svarbiausia ir ką norėtumėte matyti įgyvendintą per keletą artimiausių metų? Kalbant apie jūsų pristatytą planą, manau, jis užims ilgesnį laiko tarpą nei ketveri metai, tačiau skaitmeninis pasaulis keičiasi įtin greitai reikia nepamiršti ir europinių politinių procesų, tačiau norėčiau paklausti, kokie yra jūsų asmeniniai tikslai ir ką norėtumėte įgyvendinti per tuos ketverius ateinančius metus. Kolegos taip pat kalbėjo apie skaitmeninę revoliuciją, apie investicijas į infrastruktūrą. Norėčiau paklausti, kaip komisija, kur užsėmė ir EFSI planavimu, galėtų pakomentuoti, ar didžioji dalis tų lėšų bus investuojama į plačiai juosti internetą. Ar tai yra tiesa, ar galime to tikėtis? Ačiū. Dėkoju. Tikrai įdomios ir profesionalios diskusijos vyko, dabar žodis gerbiamam komisarui. Meine Damen und Herren, die Frage war ja, wie viel Zeit müssen wir uns nehmen? Klausimas dėl to, kiek reikia laiko E, na, čia yra tikrai ekspertas traukiantis klausimai, tiesiekros klausimai, kaip galima judėti greičiau. Pagrindinis reglamentas dėl duomenų apsaugos buvo priimtas prieš 2,5 metų, priėmė komisija. Tačiau jį blokavo taryba dviejus metus, taigi blokavimai užima daug laiko. Na, ką aš norėčiau paprašyti, tai greitas Mm, įgaliojimų sutikimas, geras ryšys tarp pranešėjų, pirmininkų, parlamento ir tarybos. Na, kitas pavyzdys, e, jeigu kartais yra trys posėdžiai per metus, taryboje dėl šito e, klausimo, pavyzdžiui, praėjusį pakritį mėnesį taryboje buvo, aš padariau pranešimą šito klausimą, grįžome prie to balandžio mėnesį, šešias valstybės pasikei, vyriausybės pasikeitė ir nauji veidai atsirado taryboje. Ir toliau buvo atstovai ir pakaitiniai atstovai ir žmonės norėjo sužinoti, kas vyksta. Taigi šitas ritualas yra nesąmonė, čia esmė. Mes turime labai kropšiai dirbti, bet reikia ir greitai, reikėtų gerai palaikyti ryšius su vieni su kitais. Ir 2007-2008 metais buvo primtas dokumentas, tai yra dėl e, peržiūrį, reikėtų peržiūrėti, kas gerai, kas, kas negerai, ką reikia modernizuoti, ką reikia įtraukti naujo. Ir jeigu pažiūrėsime antrąjį ketvirtį ir pateiksim teisėkros pasiūlymą, tai ne e, reikėtų analizuoti, kas vyko devintais metais. Viskas yra nauja, pavyzdžiui. Tam Amazonė, web streamingas ir viskas revolucionarizuojasi, viskas eina pirmyn. Ir jūs turėsite gali tik tai tada, kai e, nebusite atsilikę. Ir tą aš siūlau ir e, audiovizualinių priemonių dokumentų teisės aktams. Mm, pirmininkai, ministrai visi turėtų e, dirbti po vienu stogu ir nelė, turėtų mm, juos laikyti toje salėje tol, kol bus kažkas e, kažkas nuspręsta, kas įmanoma popiežiaus rinkimuose įmanoma ir demokratijoje. Reikėtų dirbti ir kruopščiai, ir išsamei, bet ir greitai. Ir toks modelis reikėtų jį išbandyti. Na, rezultatas galbūt bus mm, skaitmininis sektorius ir mes įtikinsime visus, kad šiame sektoriuje yra įmanoma daryti pažangą, daryti, dirbti greičiau, be pertraukių su visais interesuotais asmenimis, o ne vien tik tai žmonėmis koreperė, įtraukti ekspertus ir tuomet galėtume kreiptis valdžios institucijos visoje Europoje ir už jos ribų diena, kai dėl neutralumo ir roamingo tai iškėlė daug kalbėjusių. Dėkui, jūs tikrai turite gerus, protingus pranešėjus, kurie per pastarąsias savaitės dirbo ties šiuo klausimu. O dabar šiandien yra taryboje darbiniai pusryčiai e, po dviejų savaičių ir tikiuosi, kad dar pirmininkaujant Latvijai bus priimtas sprendimas. Luksemburgas yra pasirengęs perimti, tęsti darbą toliau, bet manau, kad reikėtų panaudoti mums skirtą laiką. Toliau dėl neutralumo. E, įrodinėjimų našta turėtų būti perkelta kitiems. Taigi sveikatos paslaugos medicina turi įrodyti, kad e sveikata, kad skaitminės operacijos yra vien, vien tik įmanomas tada, kai yra, vyksta realių laikų per milisekundės Ir tada atviros prieigos klausimas prie skaitmeninių infrastruktūrų yra iškyla. Toliau transporto sektorius jis turi įrodyti, kur eismo pastogos, kur eismo saugumo klausimai arba transporto priemonių mm, vairavimas, ar jiems reikia tų paslaugų. Ir tuomet jiems turėtų būti studijų teiktas prioritetas, kalbant apie teismo saugumą ir, ir piliečių saugumą, jeigu nėra, nėra įrodymų, tai tada kas, kas turėtų atsitikti, konkrečios paslaugos, e, viešo intereso paslaugos, turėtų, joms turėtų būti teikiamas prioritetas, tačiau turim būti pasirengę, jeigu kažkas gali įrodyti, gali nurodyti, kad tai yra svarbu, tai kad mes to mes tą prioritetą ir suteiktume tam sartam klausimui. Dėl e, kibernetinio saugumo, tai yra saugumas interneto srityje. Na, laikantis tos platformos, tai reikėtų dirbti kartu su visais teisės aktų rengėjais, visi direktoratai ir tik ICT ir, ir ryšiai tarp ES institucijų, ryšiai su komisija ir taip pat ryšiai iš išorės pasaulio. Taigi yra parengta darbo grupė, kad būtume greičiau kovoti su įsilaužėliais ir apsaugoti mūsų skaitmeninius tinklus. Reikėtų išanalizuoti, koks, koks yra įsilaužimo pobūdis ir išmokti mm, pamokas. Toliau. Mm. mokesčiai už paslaugas už Europos ribų, naudojantis mūsų duomenų sistemomis, duomenų apdorojimo sistemomis, mūsų ryšiais, taip pat mokesčiai už infrastruktūras, pavyzdžiui, e, slaptosiams tarnymams, kuris veikia Europos sąjungoje. Ir tai turėtų būti daugiau to vadinamo skaitmininio jautrumo Europos sąjungos institucijose Taip pat buvo pasakyta, kad mm, buvo kalbam apie GSM e, komunikacijas ir kad e, pramonė yra skirta per mažai erdvės. Na, sukurti skaitmeninę rinką automobiliams ir mobilumui tai yra vienas dalykas, bet kurti vidinę rinką vykdyti tyrimus ir žiūrėti ateitį, tai yra kitas dalykas. Skaitmeninė vieninga rinka yra pagrindas iš ankstinė sąlyga, tai nėra pasiekmė. Taigi sukūrėme skaitmeninį rinką, infrastruktūrą, standartus, taisyklės, duomenų apsaugą, duomenų saugumą, tai yra pagrindas pramonės politikai. Virš to, kalbant apie realią ekonomiką, susijęjant skaitmeninės paslaugos su ekonomika. Taigi skaitmeninė sąjunga yra vizija, o skaitmeninė rinka yra būtinybė, tai yra šankstinė sąlyga. Na, dėl 5G, kai dėl ateities mes turime vytis. Europos biudžete yra 750 milijonų eurų šiam tikslui ir tai bus naudojama kartu su pramonė. Pramonė investuoja penkis kartus daugiau. Galiu pasakyti, kad mes stengiamės pasivyti, mes dėjomės Pietų Koreją, Japoniją ir taip toliau, bet tikslas yra tai, kad Europa įveda penkis tuo pačiu metu kaip Pietų Koreja ir Japonija 2020, 2020, 2021 tai galėtų įvykti. Įdomus klausimas yra tai, kai kalbam apie investicijas į skaitmeninės struktūras. Gerbimieji, mes turime apsispręsti, kas atsakingas už tai ir kokie yra tikslai. Daugeliu atveju viešosios infrastruktūrose yra aiškios kompetencijos, kokie yra keliai, nacionaliniai keliai, vandens keliai, municipaliniai keliai, pavyzdžiui, ligoninės, į mokyklų statybą. Tai yra aiški hierarchija, kas ką daro, ką, už ką atsakinga savivaldybė, ką daro regionas ir valstybė narė, bet kai kalbam apie skaitminį infrastruktūrą, plačiai juos ryšį. Ir chaosas, kalbant apie atsakomybę, kas atsako už ką. Ir pagal Junkerio planą mes nusprendėme, koks tokios yra valstybių narių teisės ir kokie jų interesai, kofinansuoti. Toliau, ką daro regionai, kokios yra subsidijos, ką daro savivaldybės ir ką Europos, už ką Europos Sąjunga turėtų mokėti. Turėtume parengti struktūrinės programas, kurios kalba per mažai apie bendrą finansavimą skaitinėse struktūrose Taigi, skaitinės infrastruktūros yra svarbiau negu bet kas kitas, kalbant apie resursų panaudojimą struktūrinėms programas. Tai yra atsi, e, per atinčias keletą dienų mūsų, dėl, tęsim dėl atsi kriterijų, ką mes bendrai finansuosime, kur galėsime šiek tiek sumažinti ir kur skatinsime privačias investicijas reikia visą apimančios europinės infrastruktūros visoje Europoje, jas kurti reikia per ateinančius keletą metų, ne vien tik tai e, miestuose, bet ir retai gyvenamosi vietovėse, nes mokyklas be, be skaitinės prieigos taip pat yra esai, kad sveikatos klausimas taip pat yra e, transporto priebanių vart, vairavimas, visas tai turi vykti kartu. Jeigu nebus e, spragų Europos žemėlapyje, mes galėsime kalbėti apie paslaugų greitį, kokybę, mes galėsime apimti visą Europą. Ir e, įtraukti kitas e, šalis. Taip pat kriterijai. Manau, reikėtų likti techniškai neutraliems turėtume nustatyti kokybės standartus, bet koks yra vektorius, ar tai yra hidroptika, ar, ar e, technologijos, reikia, kad investuotojai ir valstybės narės tai apspręstų. Mes galim nustatyti kokybės standartus, aš na, nemanau, kad žmonės, žmonės reikėtų duoti pinigus, investuoti į e, paslaugas dėl e, kažkokių kažkiek megabaitų vartojančias, bet mes tiesiog turim nustatyti standartus, jeigu šitie standartai egzistuoja, jos galime vykdyti finansavimą per Europos fondus. Toliau dėl platformų klausimas per atinačias keletą savaičių mes spręsim šitą klausimą. Kokiu gairiu reikia įvykti diskriminavimą ir e, užtikrinti turinį, e, atsakomybę už turinį ir taip pat atlikę rinkos analizę mes pateiksim pasiūlymę, ar ir kiek turėtų būti paralelės su reglamentu dėl telekomų. Tai tai yra Europos televizijos transliuotojams, turėtų būti nustatytas prievolės ir šitoje srityje, kalbant apie jaunus jaun žmonės, kovas su diskriminacija, e, taip pat mokestinės priemonės ir visą tai reikėtų įtraukti į veiksmų planą. Manau, kad telekomo sektorių konsolidavimas galėtų nesumažinti konkurenciją, bet užtikrinti sažininkesnę konkurenciją. Yra daugiau negu 200 telekom bendrovų Europoje. Yra, pavyzdžiui, keturios mažose valstybėse narėse, kurios nebendravus nėra su kitomis rinkomis. Manau, kad reikėtų užtikrinti, kad būtų didesnė konsolidacija ir būtų tuomet geriau turėti dešimt konkuruojančių bendrovių, konkuruojančių visoje Europoje, negu šimtas nišinių bendrovių. Apie teisės vėlgi labai svarbu, aš kalbėjau su, pavyzdžiui, sa, e, profesinėmis sąjungomis ir, pavyzdžiui, darbė, kaip keičiasi darbas e, taikant skaitmeninę rinką. Juk, pavyzdžiui, reikia tolesnio mokymo ir paslaugų kokybės keitimo ir kokie yra pokyčiai, ką patiria žmonės dirbantis pramonėje, reikia skaitinės revoliucijos. Ir ar jie teikia privalumų darbuotojams, darbininkams, darbdaviams ir siekti, kad trūkumai būtų kaip įmanoma sumažinti. Toliau skaitinė e, jautrumo klausimas. E, viskas labai gerai, kai kalbam apie e, apsaugą darbo vietoje prie konvejerio, bet reikia užtikrinti, kad tokia pat apsauga būtų taikoma darbuotojams, darbininkams, darbuotojams ir skaitmeninėje sityje saugoti jos nuo skaitmeninės rizikos. Ir mes kvietėme profsąjungas ir bendrovės valdybės, kad jie pateiktų pasiūlymus ką galime bendrai finansuoti iš Europos biudžeto. Ir galiausiai šiandien GM e, mobilumas ir regionalizmai, teritorinis suskirstimas. Pagrindinis klausimas vienigo rinkoje yra tai, kad nacionalinės sienos nebesvarbios, bet pagrindinis principas. Ir gali turėti ir išimčių, protingų išimčių pateiksiu tris tokias išimtis, pavyzdžius. Taigi, televizijos bendrovės labai dažnai jos finansuojamas mokesčių pagalba arba iš nacionalinio biudžeto ir turi viešoji paslaugų prievalės šitoje valstybėje, bet už šitos valstybės ribų mokesčiai nėra pateisinami. Jeigu atsisakysim šitos savokos mm, teritorinio principo, Toliau, e, paramos asociacijos, krepšinis, tinklinis futbolas. Ir jie taip pat kreipiasi į mane ir sako, kad jūsų verslo modelis yra e, grindžiamas nacionalinė sistema. Jeigu mes galėtume parengti, e, dirbti remdamėsi Europinė sistema, tuomet Hamburgo komanda, kuri žaidžia Stantaulę, bus E, mažiau įdomi, o kita komanda bus labiau įdomi. Taigi čia nes kalbam ne apie rinką dešimčiai e, geriausių komandų Europoje, bet jeigu mes kalbėsime apie mėgėjų sportą, e, pavyzdžiui, futbolą, tai labai svarbiau yra regionuose ir tos paramos organizacijos būtent, asociacijos būtent taip ir daro. Aš dirbsite šito klausimu per ateinančius keletą mėnesių, tai kalbėsim apie kultūros ir sporto komitetus, tai čia sporto reikia išimties. Toliau filmai. Europiniai filmai mes investavome daug pinigų į europinius europietiškus filmus, tačiau jie nekonkurencingi. Didžiausia Amerikos filmų, kurie dominuoja, uh, Ir e, tiesiog e, yra jokinga, o kad e, Europos filmai nebėra tokie svarbus ir, sakysim, yra filmų kuriejai, kurie, kuriuose remia Austrija arba, pavyzdžiui, Vokietija, bet ateityje tai nebus viena kalba, bet, pavyzdžiui, bus daugybė 24 nacionalinės kalbos, yra taip pat 28 kultūros ir istorijos. Ir pavyzdžiui, programa Vokietijoje visai neįdomi portugalams. Tačiau Estijos istorija yra įdomi žmonėms, kurie buvo uh, E, šitoje šalyje arba domisi šitą šalimi, jeigu mes norim kalbėti apie kultūros paveldą, tai reikia labai atsargiai čia žiūrėti. E, geoblokavimas yra svarbus, jeigu aš perku kažką, tai aš turiu žinoti, kad e, bus, galėsiu tuo pasinaudoti, jeigu pavyzdžiui perku paslaugą Austrija turi užtikrinti, kad e, aš tą paslaugą gausiu ir būdamas Luxemburgė, pavyzdžiui. Taigi, dėkuoju ir tikiuosi kitos susitikimas su jumis. It was very interesting discussion for all. Labai ačiū, komisarė. Diskusija visiems buvo labai įdomi ir be abejo nepamirškite, kad visada esame pasirengę su jumis susitikti, kadangi jums reikia šitų diskusijų apie skaitinę ekonomiką, apie skaitinę bendrą rinką. Iš tikrųjų, mūsų bendradarbiavimas per pastarus šešerius metus, ne tik per šios metus, vyko labai sėkmingai, taigi dar sėkiai noriu Jums padėkoti. Thank you. Uh, uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Mėly kolegos, ponai ir ponios, dabar periname prie koordinatorių posėdžio. Taigi norėčiau paprašyti visų, kurie neturi dalyvauti.